peux commencer. Merci. Uh, it is a, it is a real pleasure. Man labai malonu, ponia Papandrėjų, pasveikinti atvykusi jūs į Europos parlamentą. Džiaugiamės, kad jūs priemėte mūsų kvietimą prisidėti uh, prie diskusijų uh, klausime krizės komiteto. Mes žinome e, jūsų gyvenimo prašymą, jūsų patirtį, išdarytas jūsų gyvenimo prašymas yra visiems, taigi nesikartosiu, bet noriu pasakyti, kad jūs jau daug metų vaidinate ypatingą vaidmenį Graikijos politikoje, buvote opozicijoje, dabar vadovaujate vyriausybei ir manau, kad iš tikrųjų galite įnešti labai rimtą indėlį. Kaip žinia, šiuo metu Yra daug spekulacijų eurozonos atžvilgių ir Graikijos ypač. Ir e, valiutų spekulacijos rodo, kad pasitikėjimas eurų nėra nusistovėjęs šimtų procentų. Todėl labai svarbu visam pasauliu parodyti, kad mes įveiksime šią krizę ir parodyti, kaip tą ketiname padaryti. E, Euras pasirodė finansų krizėje stabilumo svertu. Tai buvo daugelį mėnesių ir manau, kad be euro daugelio valstybių padėtis būtų blogesnė jau kad dabar. Eurozonos narės nusprendė antradienį paremti jūs, jeigu jums prireiktų pagalbos, jeigu jūs prašytumėte, kol kas neprašėte jūsų finansų ministras Papa Konstantinų E, paprašė, kad būtų e, jam ant stalo padėtas užtaisytas ginklas. Aš džiaugiuosi jūsų drąsa, ministrė pirmininkė, nes jūs parengėte labai ambicingą taupimo programą. Tikiuosi, kad jums pavyks ją įgyvendinti mes taip pat turime sumokėti kainą už tai, kad per pirmosius metus eurozonoje, kai kuriuose šalyse, įskaitant mano šalį, Vokietiją, taip pat Prancūziją ir kitas, šalys nesilaikė iš esmės stabilumo kriterijų e, pačioje pradžioje susibūrusios į eurozoną. Ir man atrodo dabar labai svarbu įrodyti, kad e, sunkmečio laikotarpiu galime rasti kelią, e, kaip grįžti atgal į normalią uh, padėtį. Dar pabaigai pasakysiu, kad mes visi esame ne tik suglumę, bet šokiruoti fakto, kad bankai ir finansų įstaigos, kurios buvo ties bankroto riba prieš keletą mėnesių ir jiems buvo skirtos valstybinės lėšas, dabar pradėjo spekul, bando daryti spekulacijas euro atžvilgiu. Ir E, užsidirbti pelno ir pinigų taip darant. Taigi nereikia e, stebėtis, kad Europos parlamentas, reglamentuodamas išvestinių finansinių produktų rinką, sieks įdėkti griežtas priemonės. Taigi, ministrė pirmininkė, žodis Jums dar kartą dėkuoju, kad atvykote pas mus. Much, uh, Ačiū, ponia Klincai, ponios ir ponai. Man visada labai didelė garbė kreiptis į Europos parlamentą per paskutiniosius penkerius metus, mėnesius, kai esu ministras pirmininkas. Jau ne vieną kartą pasisakiau per interviu diskusijose, sustikimuose, konferencijose, tačiau šis atvejis yra man ypatinga garbė kreiptis ne tik į Europos parlamentą, bet taip pat vieną demokratiškiausių institucijų Europos Sąjungoje kuri atlieka labai svarbų vaidmenį. Taip pat turiu pasakyti, kad Europos parlamentas labai dažnai yra pirmose pozicijose dirbant svarbiais klausimais, su kuriais susiduria Europos Sąjunga. Na, o ir taip pat sprendžiant iššūkius susijusius su ES integracija, plečiant ir gilinant mūsų struktūras. Aš asmeniškai praeitie kaip užsienio reikalų ministras ir kai Graikija pirmininkavo ir rengiant konstituciją, kuri tapo visą mano sutartimi, dirbome tą kryptimį, kad stiprintume Europos parlamentą ir aš tikiuosi, kad ši institucija bus labai įtakinga sprendimų prieimimo institucija Europos Sąjunga, kuri galės priimti sprendimus mūsų piliečių vardu. Na ir aišku, jūsų komiteto sukūrimas finansinės, ekonominės ir socialinės krizės klausimams spręsti buvo svarbus įvykis. Kaip apibriežti krizę? Visų pirma, reikėtų žvelgti plačiau. Tai yra pasaulinio valdymo, pasaulinio demokratinio valdymo krizė. Ir švenčiant šaltojo karo pabaigą mes neįsivaizdavome kad istorija dar nepasibaigė, kad problemų dar yra. Nes ankstesnio komunistinio bloko e, mechanizmai e, sužlugo. Mes per daug dogmatiškai pasitikėjome rinkos jėgomis. Sukūrėme nereguliuojamas rinkas ir už jų yra tam tikrų jėgų, kurios pasinaudoja, užgrobė tą e, rinką ir netgi e, politiką. Tai pastebėjome kilus krizėje prieš du metus. Tai, kad trūksta skaidrumo, tai, kad už taip vadinamų naujovių yra priemonių, kurios padeda išvengti bet kokio stebėjimo, kontrolės, sukuria burbulus, už kuriuos po to turi sumokėti dėja mūsų piliečiai visame pasaulyje, kurie nėra už tų burbulų sukūrimą atsakingi. Manau, kad tai yra didžiulis iššūkis ir dabar piliečiai tikrai mano, kad mes, kaip tarptautinė bendruomenė, jau praėjus dviems metams nuo krizės pradžios ir nors iš jos pamažu išbrendame, tačiau mums nepavyko įvykdyti tinkamų reformų. Ir tai yra tam, tikra, tam tikras bejėgiškumas, tą jaučia ir piliečiai. Jeigu piliečiai praras pasitikėjimą mūsų institucijų tvirtumu, ar tai būtų nacionaliniu, ar europiniu, ar tarptautiniu lygmeniu, jie imsis kitų metodų, tai yra nukreips į populizmą, ekstremizmą ir panašiai. Taigi turime pasimokyti iš savo klaidų ir aš manau, kad ES pati savaime yra pamoka, nes tai yra institucijos, kurios valdo didesnį regioną, naudojasi tokiamis taisyklėmis, e, kurios gali tapti modeliu globaliai ekonomikai įvairiais klausimais pavyzdžiui, tokiais kaip klimato kaita, kaita migracijos rautų valdymas, skurdo mažinimas ir taip toliau. Dabar norėčiau mm, atkreipti dėmesį į tai, kad jūs e, diskutuojate šiame komitete e, įvairius klausimus. Kai kas sako, kad reikia grįžti prie, prie įprastų e, dalykų. Tačiau viena iš didžiausių kainų, kurią dabar turime smokėti, tai yra padidėjęs nedarbas, mažėja atlyginimai ir galbūt mūsų laukianti niurė ateitis. Manau, kad turime pasiūsti stiprų signalą per G20 sustikimą, kur ES ir kai kurios valstybės narės yra dalyvės. Tai yra galimybė pasiūlyti tokią darbo tvarkę e, reguliavimui, kokią mes įsivaizduojame. Per praėjusias kelias savaitės e, aš e, buvau susitikęs su ne vienu ES valstybių narių lyderiu. Londone buvau susitikęs su Gordonu Braunu, su Zapateru, Berlyne kalbėjausi su Angela Merkel Paryžėje su Nikolas Sarkozy, su Euros, Eurogrupės pirmininku Žanklodu Junkeru. Ir viso to rezultatas buvo iniciatyvos dėl taip vadinamų default swaps. Taip pat apie tai kalbėjausi su prezidentu Baraku Obama Junktinės valstijose ir mūsų visų vardu siūliau taikyti griežtesnius sprendimus e, tarptautinio valdymo lygmenių. Ir man buvo malonu išgirsti pozityvų atsakymą. Tačiau kartais, aišku, viskas slepiasi detalėse, tačiau pats faktas, kad Junktinėse valstijose aukščiausių lygmenių tai yra suprantama, yra labai svarbus ženklas. Ką visai tai turi bendro su Graikija? Mes esame e, sudėtingos krizės viduryje. Ta krizė sukėlė, aišku, daug vidinių struktūrinių problemų, tačiau jas apsunkino ir pasaulinės finansinės problemos, finansinė krizė. Ir kaip jūs pats pirminkė sakėte, didžiulė, didžiulis spekuliantų spaudimas, oportunistinių spekuliantų spaudimas. Labai aiškiai noriu pasakyti, kad aš, aišku, neieškau atpirkimo ožio, nenoriu kad kas nors kitas būtų už tai atsakingas. Pirmiausia, turiu pripažinti, kad mūsų pačių yra atsakomybė sprendžiant mūsų struktūrinės problemas. Ir mūsų reikalas ištaisyti klaidas, kurios susilpnino Graikiją tos pasaulinės finansų krizės metu. Tuo pat metu, darydami, dar, kai mes darome viską, kad ištaisytume paveldėtas klaidas, paradoksalu yra tai, kad mūsų likimas yra sprendžiamas tų, tų jėgų, ar tai būtų e, tos e, įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorių rinkoje, ar tų, kurie pasinaudoja finansų sistemos trūkumais ir jie kurie patys yra atsakingi už, tas, už tos trūkumus, nes jų tinkamai nestebi. Ir dabar mes turime mokėti, <clears throat> nes e, jie pasinaudoja mūsų e, sunkumais, nors mes jiems padėjome išbristi iš krizės. Mes panaudojame mokesčių mokėtojų pinigus iš palengvinami bankų būklę, o dabar e, jie mus baudžia už tai ir už viską turi mokėti žmonės. Tai yra antras dalykas, kurį norėjau pasakyti. Taip, žinau, kad mes turime Graikijoje struktūrinių problemų, tačiau yra ir kita problema, kurią reikia spręsti. Tai yra būtinų žingsnių žengimas tam, kad apsaugotume mm, tas reformas, kurias, kurių imamės. Noriu papasakoti, ką mes darome Graikijoje. Prieš penkis mėnesius mūsų vyriausybė paskirta su įgaliojimais imtis būtinų pokyčių. Mes esame tam pasirengę ir tai darome. Ir darome tokiu būdu, kas niekas iki šiol Graikijoje to nedarė. Žinoma, pirmiausia, mums reikėjo sugražinti pasitikėjimą ekonomiką, ir pačia šalimi. Tai buvo pirmoji užduotis, su kuria susidūrėme. Ilgalaikė užduotis yra atlikti struktūrinės reformas, kad galėtume vėl grįžti į konkurencingumo kelią, ypač pagal tokį modelį, e, kuris leistų Graikijai klestėti, ypač žaliųjų technologijų investicijų į natūralų ir e, žmogišką kapitalą per švietimą ir sveikatos priežiūrą. Tačiau dabar susidarime su didžiuliu biudžeto deficitu, tam reikia netidėliotinų reformų, kurios e, vyksta, jos labai griežtos. Praėjusią savaitę patvirtiname pačia labai griežtas e, priemonės, griežčiausias priemonės Graikijos istorijoje. Šių priemonių imamės ne, tam, ne vien tam, kad išgelbėtume savo e, ekonomiką, bet kad įrodytume, jog yra būtinas politinis uh, apsisprendimas uh, Graikija ir kad parodytume, jog egzistuoja tikra europinė bendruomenė, vertybių bendruomenė. Uh, ir mes norime prisimti savo atsakomybės dalį šioje bendruomenėje. Mes demonstruojame savo įsipareigojimą saugoti bendros Europos valiutos stabilumą. Graikijos žmonėms esu pasakęs, kad 2010 metai turės būti drastiškų reformų metai e, visose vyriausybės lygiuose. Tai yra e, mokesčių sistemos pokyčiai, saugumo sistemos pokyčiai, mažinant e, vyriausybės lygius, lygį nuo, nuo penkių lygių iki trijų, keisti švietimo sistemą. Tačiau, kaip esu sakęs, socialiniai instituciniai pokyčiai negali būti vykdyti taip greitai, kaip e, ateities sandoriai gali būti įvykdomi. Na, o įpročiai ir institucijos e, pasikeičia ne per vieną dieną. Mes imamės netidėliotinų priemonių, tačiau tam, kad e, įvykdytume struktūrinius pokyčius, e, tai, tai užtruks šiek tiek ilgiau. Turiu pasakyti, kad dauguma Graikijos visuomenės pritarė šioms reformoms. Tai yra drąsios reformos, kurios padės mūsų ekonomikai. Padarėme tai, ką padarėme. Tačiau jeigu ir toliau skolinsime, skolinsime su didelėmis palūkonomis, negalėsime E, išlaikyti to deficito mažinimo plano, kurio siekiame. Iš tiesų mes prašome, kreipiam savo žmonės, kad jie sumažintų, sutiktų sumažinti savo pajamas, kad galėtume sumažinti deficitą. Tačiau tai per kelias, per kelias minutės spekulacijų gali būti prarasta. Nes kažkur tai žmonės sėdėdami prie kompiuterių, galbūt netgi ne Europoje, paspaudę kelis mygtukus, gali niekais paversti visas mūsų pastangas ir pelnai įsidėti į savo kišenes. Taigi mes neprašome pagalbos kaip neatsakinga šalis, kuri nori pasinaudoti kitų e, gerovę. Mes neprašome pinigų iš vokiečių, prancūzų ar italų ar kitų darbuotojų ar mokesčių mokėtojų. Mes sakome, kad mums reikia E, didelės politinės paramos tam, kad galėtume atlikti būtinas reformas ir užtikrinti, kad nereikėtų mums daugiau, mokėti daugiau negu būtina, kad galėtume tas reformas atlikti. Todėl, todėl, todėl ir sakome, kad norime veikti kartu su kitais, kad nereikėtų mokėti daugiau, kad neturėtume didesnio nedarbo ir lėtesnio ekonominio atsigavimo, negu kad galime pasiekti. Tai aišku yra susijęs su tuo, kad, kaip sakė mano finansų ministras, mums reikia turėti užtaisytą šautuvą ir e, kad sulauktume pozityvios rinkų reakcijos. Graikijos BVP sudaro apie 2 procentus ES BVP. Tačiau ekonominės sąlygos ir situacija pati gali turėti didesnį poveikį, negu sako tas skaičius. Čia buvo kalbama apie užkretimo efektą ir mūsų veiksmai iš tikrųjų e, na, leido nustoti apie tai kalbėti, tačiau e, mūsų problema yra Europos problema, todėl visa Europa turi imtis veiksmų. Mes esame ir pinigų sąjunga, turim galvoje tas valstybės narės, kurios yra pinigų sąjungoje, tačiau taip pat esame ir politinė sąjunga. O dalis pinigų sąjungos e, pagrindo yra būtent mūsų santykių gilinimas, siekiant išspręsti kylančias problemas. Taigi pasaulinėje diskusijoje apie tai, ar Europa žlugs ar, ar ne, aš pasakyčiau, kad mums reikia daugiau Europos, o ne mažiau. Taip sakau todėl, kad visų pirma, nors ES yra didžiulis, e, ambicingas projektas, mano manimu, tai yra iš anksnis etapas, to, rodantis to, ko mums reikia globaliojame pasaulyje. ES yra 27 narės, 16 pinigų sąjungos narių, turime savo kultūrą, savo patirtį, savo kalbas, tačiau savo likimą mes esame sujungę tokiu unikaliu būdu. Mes sutelkėme visų šalių suverenitetus, kad galėtume spręsti pasaulinės problemas. Ir jeigu po antrojo pasaulinio karo Europa buvo taikos projektas, e, kokiu jis ir išlieka įvairiose e, Europos rajonos Balkanuose, turint galvoje e, Graikijos, Turkijos santykius ir toliau. Tai yra projektas, kuris taip pat gali parodyti, kaip spręsti problemas platesnių lygmenių, pasaulinių lygių. Būtent todėl mums reikia daugiau Europos. Baigdamas, norėčiau pakartoti dar kartą tai, ką sakė Dominikas Strauskanas, man atrodo, aš vakar girdėjau jį apie tai kalbant, kad neturime prarasti galimybės e, pataisyti pasaulinę finansų sistemą. Manau, kad Graikija sprendžia savo problemas ir tiek nacionalinių, tiek europinių lygių, tačiau Tai turėtų būti mums paskata pamastyti apie būtinus e, institucinius pokyčius, kalbama apie Europos e, pinigų fondą ar monetarinį fondą. E, aišku, kaip jis būtų sukurtas, dar aišku, galima diskutuoti. Šios klausimus, aišku, reikia aptarinėti tam, kad sustiprintume ES, kad sustiprintume savo bendradavimą. Tačiau tai neįsprendžia netidėliotinių problemų, su kuriomis susidurime dabar. Mums reikia greitų priemonių, tačiau mums reikia sugebėti skolintis ir už e, normalią kainą, ką gali daryti kitos pinigų sąjungos šalis. Taigi ačiū Jums už kvietimą atvykti pas Jūs ir linkiu Jums sėkmės Jūsų sudėtingose darbose. Mielai išklausyčiau Jūsų ne tik klausimus, bet ir pasiūlymus nes mes esame viena šeima, bandanti išspręsti sudėtingas problemas, kaip galima geresnių būdų. Labai ačiū. Dėkojam. Dėkuoju ministrui pirmininkui, dabar kolegos turės galimybę užduoti klausimų. Norėtum, kad kiekviena politinė frakcija užduotų po klausimą, todėl pirmiausiai suteiksiu žodį kiekvienai politiniai grupiai ir tam deputatui, kuris nurodė, kad norėtų paklausti. E, norėčiau pabrėžti, kad klausti galite vieną minutę. Pirmiausia, kolega Kulakakis iš EPP frakcijos. Labas rytas, ministrė pirmininkė, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Dėkojame Jums už tai, kad čia apsilankėte. Nuo eurozonos sukūrimo iki šios dienos buvo didelė konkurencingumo spraga, ypač tarp Vokietijos ir daugybės pietų šalių. Viena iš, vienas sprendimų galėtų būti pakelti e, vartojimą ir atlyginimus Vokietijoje. Kitas e, sprendimas būtų mm, stiprinti e, kitąją pusę - pietų šalis. Iš Graikijos pusės kokių priemonių žadate imtis tam, kad prisidėtumėte prie šios problemos sprendimo? pat turint galvoje augimo ir stabilumo paktą, koksai, kokia yra jos, jo ateitis, kaip mes įsivaizduojame, ar nu norime e, didesnio, stipresnio, stipriau įgyvendinamo pakto, ar kokia bus jo ateitis. Thank you, Mr. President. E, kyrie Proedre, Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų politiniai frakcijai ir ponui Koferačiui. Turiu klausimą, kuris atspindi ir mano frakcijos požiūrį. Socialistai demokratai nuo pat krizės pradžios palaikė požiūrį, kad ES reikia įkurti palaikymo, paremimo mechanizmą toms šalims, kurios turi didelių deficito problemų ir eurostabilumo problemų. Ponas Rasmusenas, ponė Berez parašė ne vieną straipsnį Europos spaudoje apie tai, tačiau kiti kiti mano, kad mums nesolidarumo paramos struktūrose reikia, bet reikėtų labiau kalbėti apie griežtesnę priežiūrą ir sankcijas. Ir tokiu atveju netgi galima būtų galbūt ta šalis, kurios turi labai dėlį deficitą, išmesti iš eurozonos. Kaip manote, pirmininkė, ar, ar tai yra visiškai skirtingos nuomonės apie eurozonos ateitį? Ole Schmidt. Jag tänkte använda ett språk som eh, herr premiärminister kan mycket väl. Atsiprašau. Man ruošiausi kalbėti švediškai, žinau, kad ir jūs mokote puikiai kalbėti švediškai, ministrė pirmininkė. Dėkoju, kad atvykote, mes jūs palaikome ir žavimės jūsų darbu. Uh, 90-aisiais Švedija e, patyrė panašią krizę ir mes žinome, koks tai sunkus darbas jūsų laukia, taigi mes tikrai e, sulame mūsų paromą. Žinoma, Graikijos problemos paveiks visas eurozono šalis ir kitas šalis, kurios nėra eurozonoje. Aš esu pas, pasisakantis už eurą ir noriu, kad Švedija įstotų į eurozoną. E, mano šalyje Graikija yra naudojama kaip argumentas nestoti į eurozoną. Taigi, man kyla klausimas, turint galvoje, kad e, Graikijos problemos e, yra šiek tiek susijusios su buvimu eurozonoje, tai galbūt jūs norėtumėt, kad Graikija iš vis nebūtų niekada įstojusi eurozoną? E...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 sektoriuje. Ir tai yra konkurencingumo sumažėjimo faktorius, tačiau norėčiau apie tai pakalbėti iš kitos pusės. Manau, kad Graikija atsidūrė ypatingoje padėtyje. mūsų viešasis sektorius buvo ypatingai brangus, labai daug biurokratijos, o už tos biurokratijos lypėjo taip pat ir korupcijos problemos. Tai reiškia, kad mes turime veiksmų laisvės. Mm, vadinasi, mes galime padaryti struktūrinių pakeitimų ir sumažinti biurokratinį aparatą, supaprastinti procedūras. Pavyzdžiui, supaprastinsime e, mokesčių sistemą, administracinę sistemą. Anksčiau mes turėjome penkis valdymo lygmenius, dabar perėjome prie trijų lygmenų - centrinio, e, vietinio ir dar žemesnio. Bus sujungtos kelios savivaldybės, bus mažiau vietinių e, institucijų, sujungsim daug centrinių tarnybų. daug centrinių tarnybų bus sujungtos, mm, kad būtų pasiekiama daugiau e, skaidrumo. Tarkim, sveikatos apsaugos srityje e, buvo ypatingai didelės išlaidos todėl, kad e, trūko skaidrumo sveikatos sistemos valdyme. Ir daug medikų ir sveikatos apsaugos darbuotojų buvo susijęs su farmaceutiniu sektoriumi. Ir mes šias siekiame sumažinti išlaidas maždaug 30-50 procentų. 7 milijardai eurų yra mm, skola ligoninių sektorija. Norime tai suma, šitą skolą sumažinti 50 procentų ir tikimės, kad to pasieksime su to, tomis priemonėmis, kurių nesiniai buvo imtasi. Taigi, konkurencingumas bus labai svarbus atgaivinant e, viešai sektorių ir jį modernizuojant turėsime patobulinti arba sukurti naujus sektorius, pavyzdžiui, turizmą tobulinti, tai yra dinamiškas sektorius. Taip pat kalbame apie e, švietimo sektorių, apie naujų įmonių kūrimą. Toliau kalbės angliškai. kalbant apie Maastrichto sutartį ir ar, jinai, ar tie reikalavimai yra per daug griežti ar per mažai griežti. Manau, kad yra poreikis pažvelgti į skirtingas institucijas, kurios ne viską padaro, vykdamo šitą svarbų projektą, tai yra eurozonos, eurozoną ir eurą. Prieš krizę mes turėjome tokį atsipalaidavimo laikotarpį ir lengviau žiūrėjome į Mastrito sutarties kriterijus. Tuomet aš buvau opozicijoje ir atėjau kreipiausi į poną Barozą ir pasakiau, man žodis lankstumas nepatinka, galbūt iš socialisto išgirsti tokią mintį yra keista, bet pasakiau, kad jeigu mūsų deficitas bus aukštesnis negu mastikto kriterijose numatytas deficitas, iš principo aš tam neprieštaravau, nes visos išsivyščios šalis taip elgės visame pasaulyje. Ir stiprios šalis sakė, mes turime investuoti savo ekonomiką, sukurti deficitą, e, stimuliuodami savo ekonomiką. Tai buvo daroma ir JAF, ir, ir Europoje. Taigi, sakiau, sukonkretinkime tai, tarkim, padidinkime deficitą 3, 4, 2 procentais, didinkime jį koordinuotai e, ir, ir tegul komisija prižiūri tos procesus, tegul prižiūri, kur yra investuojami tie pinigai. Jeigu kalbame tik tai apie paprasčiausią lank, lankstumą, tai bus ženklas kiekvienam šalim, kad galima tą deficitą mm, padidinti kiek tik nori. Ir taip atsitiko Graikijoje. Mums reikia dabar koordinacijos ir reikia šiek tiek lankstumo lankstumo ir organizačiau vykdyti tas reformas. Dėl paramos mechanizmo šita mintis yra labai svarbu, svarbi, nesvarbu kaip tai vardinsime. Ir Rasmusinas ir Barosas apie tai kalbėjo, tai puikios mintis, buvo ir kitų minčių išsakyta. Žinoma, pagal Maastrichto kriterijus galima nubausti šalį, kuri, m, mm, tarkim, blogai elgėsi ar nesilaikė tų kriterijų. Yra tam tikri straipsniai, kuriuose numatoma, kokios tos bausmės ar sankcijos galėtų būti. Tačiau turime užtikrinti, kad tos šalis, kurios susidūrė su problemomis, bet stengiasi iš, išspręsti, gauna pakankamą palaikymą, kad tos reformos būtų efektyvios, nes paprasčiausia nubausti gali būti neefektyvu. Nes nubausti ir išspirti kažkuria šalį iš eurozonos tai nėra pasiekimas, tai yra nesėkmė eurozonos. Uh, Deputatas iš Švedijos klausė apie eurozoną. Graikijai euro, įstojimas į eurozoną buvo labai pozityvus dalykas. Pirmiausiai stabilizavome savo monetą, mūsų moneta tapo euras, taip pat paskatino Graikijos augimą. Taip pat problemas, kurias susidurėme, tai yra mechanizmų trūkumas. Mes e, ėmėmės tų priemonių, kurių Europos centrinis bankas būtų prašęs imtis. Ir mes norėjomėmės šitų priemonių, taigi Iš principo mes ir laikomės tos programos, Europos Centrinio banko programos. Kita vertus, kita vertus, atsiprašau, TVF, Tarptautinio valiutos fondo. Kita vertus, mes mums reikėtų tų pinigų, kurių galėtumėm gauti, imdamiesi šių priemonių, kaip sakiau, mums reikia to užtaisyto ginklo. Prieš dvi dienas lankiausi Vengrijoje, Vengrija nėra e, eurozonos narė ir jie. Jie leidžia sviruoti savo valiutai, tai irgi yra vienas iš sprendimų. Kągi noriu pasakyti, Mes nenorėtume atsirasti tokioje situacijoje, kur mes negalime pasinaudoti nei euro, eurozonos privalumais, nei TVF privalumais. Taigi čia yra ta vieta, kur ES turėtų tarti žodį, kad mes galime jūs paremti ir mes galėtumėm suteikti to, tai, ko nesuteikia TVF. O jei ne, tuomet Graikijai reikės pasirinkti kitą kelią ir kreiptis į TVF. Tikiuosi, kad to neprireiks. Uh, Dabar kitas klausimo etapas. Prašom kalbėti trumpai, paskalkiampa, paskui kolega Huntis ir paskui ponas Borgezijo. Labas rytas, ministrė pirmininkė. Žaliųjų frakcijos vardu dėkoju Jums, kad atvykote. Uh, Norėčiau grįžti prie stabilumo ir augimo pakto ir išmoktų pamokų. Pamokų, kurias galime pasimokyti iš Graikijos krizės ir bendrosios krizės. Viena iš eurozonos problemų yra tokia. E, jei susikūrus e, kai kuriuose šalise einamosios sąskaitos deficitas dar pablogė, kai kuriuose yra e, perviršis ir e, atsiranda spaudimas, tam tikra įtampa eurui. Ir ar jums netrodo, kad stabilumo ir augimo pakte e, neturėtų atsirasti naujo kriterijaus, kuris būtų susijęs su e, sąskaitų ir e, sąskaitų stebėjimu dėl perviršio ir dėl deficito? Ponas Huntis, ačiū. Norėčiau Jūs pasveikinti e, jungtinių kairiųjų frakcijos vardu. Ačiū, kad atvykote į parlamentą, aš, ačiū, kad pasisakėte. Ir džiaugiuosi, kad atvykote į specialaus krizės komiteto posėdį konkrečiai. Ar Aš norėčiau paklausti dėl ES pagalbos plano Graikijai. Iki šiol uh, E, daromi pareiškimai tik tai padidino spekulacijų pavojų. O jeigu tas planas bus pasiūlytas ar nebus panašios sąlygos kaip TVF keliamos, tai yra ar nereikės dėkti dar griežtesnės priemonės darbuotojams, negu kad jūs paskelbėte. Ir ar jūs galvojate, ministrė pirmininkė, kad tokios priemonės padės mums spręsti krizės ir nedarbo problemas? Galbūt reikėtų kitokios pinigų politikos, kuri e, pirmiausia galvotų apie paskutinio skolintojo klausimą. Borgecijo. Ponas Borgecijo. Ačiū pirmininkė. Ar jums netrodo, kad beneveik griežtos priemonės, kurios yra siūlomas, gali sukelti grėsmę išėjimui iš sunkumų? Tai galbūt gali tik pagilins Graikijos agoniją. Graikijai nereikia kontroliuoti infliacijos ir išlaidų. Jei galbūt labiau reikėtų drąsios devalvacijos, tada atsirastų daugiau užsienio investicijų, pavyzdžiui, būtų paskatintas turizmas. Ar jūs nepagalvojot, e, kad reikėtų e, įvesti vietos valiutą vidaus cirkuliacijai, neišeinant iš euro zonos? ir galbūt reikėtų galvoti apie tam tikrą monetarnę devalvaciją ar e, panašią vietos vidaus ekonomikos apsaugą. Galbūt jūs kažko ieškosite, kas būtų skirtinga nuo Argentinos patirties. Dėl einamosios sąskaitos deficito aš norėčiau pasakyti, kad mes bandome užtikrinti savo ūkio konkurencingumą. E, taip pat e, reikia kalbėti ir apie visos Europos ūkio konkurencingumo. Egzistuoja dabar visame pasaulyje disbalansas e, dėl valiutų, kai kur valiutos yra per daug nuvertintos taip pat yra atlyginimų netolygumai ir tai kelia problemų konkurencingumui ir reikia taip pat galvoti, kaip sukurti paklausą didesniam uh, augimui visoje mūsų planetoje. Bet mums atrodo, kad mes turime dėkti būtinas reformas konkurencingumui padidinti. E, ponas Huntis e, kalbėjo apie tam tikras priemonės, bet noriu pasakyti, kad priemonės nėra pačios e, savaime, kurios e, padės mums dabar aukti. Reikia galvoti apie stabilumą ir augimą. Augimas yra kita medalio pusė. Mes turime skatinti investicijas, investuosime, e, žiūrėsime į struktūrinius sanglaudos fondus. Iš ten lėšas bus investuotos į atitinkamą infrastruktūrą, darbuotojų mokymą konkurencingumui padidinti. Taip pat e, mes turime didelį potencialą tapti žaliają ekonomiką, e, pirmiausia pasikliauti vėjo jėgainėmis ir per paskariuosius metus visai nebuvo galvojama apie šią sritį ir man atrodo, kad mes turėtume čia dar daug padirbėti. Mes dabar taikome Tarptautinio valiutos fondo priemonės, mes su, jie, su fondu bendraujame ir e, dabar jie daugiau nieko iš mūsų neprašo, bet aš noriu Europos sprendimo Mes esame eurozonos dalis, aš pats esu atsidavęs europietis ir mes turime parodyti, galėti parodyti pasaulį, kad Europa gali susitelkti ir veikti. Mes neprašome pinigų, bet mes norime tam tikros priemonės parengtos. Ir man regis tokia paskola būtų pakankamas dalykas, nes tada mes e, užkirstume kelią spekulacijoms. Atgrasytume spekuliantus. Tai yra ir Graikijos problema, ir platesnė problema. Taigi dabar galime pasinaudoti Graikiją kaip atveju konkrečiu Europoje E, nes problema yra visiems bendra, jau dabar iškilusi arba galinti iškilti ateityje. Dėl devalvacijos ir nacionalinės valiutos. Man regis, mes dabar pritaikėme būtinas priemonės tam, kad savo ekonomiką sutvarkytume ir išspręstume klausimus e, ir tą darome pagal Mastrichto sutarties sąlygas ir netrodo, kad reikėtų kokių kitų priemonių, nes būtų labai sudėtinga sukurti situaciją, kai turėtume eurą ir dar nacionalinę valiutą. Man atrodo, tai e, būtų negeras ženklas e, problemams spręsti. Iš tikrųjų, mes uh, E, turime problemų, bet mes vykdome savo skolinius įsipareigojimus, mes problemas sprendžiame ir mūsų ekonomika turi didžiulį potencialą, taip pat yra daug kur mums plėtotis, e, daug galimybių plėtotis. Ir mes nesame ties e, bedugnė atsidūrę, kadangi ėmėmės priemonių. Dabar paskutinis klausimas. Tapas Hans uh, Peter uh, Martins E, Pervanš Beres ir kiti. Na žinoma, aš irgi esu už eurą, aš e, esu ES e, entuziastas iš Austrijos. Tačiau didžiausia kritika, kurią girdime, tai yra priežiūros trūkumas. Nepaisant to, leiskite man pasakyti, tai yra užduoti labai svarbų klausimą apie tai. Pastebėjome, kad diskusija apie e, reparacijas iš Vokietijos pusės, šie klausimai vėl e, pradėti kelti. Ar jums netrodo, kad ši diskusija jau seniai baigta? Ar jūs apie tai kalbate ne dėl taktinių priežasčių? Antra, ar sutinkate, kad atsižvelginti tai, ką jūs pasakėte, būtų protinga sukurti bent jau Europos parlamente tyrimų komitetą, kad galėtume išnagrinėti Graikijos pamokas, nes gali atsirasti panašių kitų atvejų, pavyzdžiui, Ispanijoje. Trečia, komisija sako, kad Graikijoje e, yra pažeidimų E, kurie kainavo 1,3 milijardus eurų, o Olafui nepavyko išieškoti nei trečdalio tos sumos. Otmaras Karasas. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad mano manimu jūsų pasisakymas šįryt buvo puikus, visiškai aiškus, e, taip sakant, aukščiausio kalibro. Tikrai galime jūs patikinti, kad mes laikome Graikiją bendrijos dalimi ir mūsų pareiga yra pademonstruoti europinį solidarumą. Turime daiktus vadinti tikraisiais vardais. Turime tris daiktus, tris lygmenis - Graikiją, pavyzdžiui, Europą ir pasaulį. Na ir klausantis jūsų, man pasirodė, kad jūs iš tikrųjų esate pasiryžę ir norite nuveikti savo jums priklausančius darbus ir jums pavyks su tuo susidoroti. Antras dalykas, ką išgirdau iš jūsų, yra tai, kad jūs pasimokėte jau iš to, ko trūksta ir Europos lygmenių. Ko trūksta Europoje, kad nereikėtų pasaulinio sprendimų sprendžiant Graikijos problemas. Na ir kalbant apie pasaulinės taisyklės, Kaip Jums atrodo, ko Jūs negalite vieni Graikijoje nuveikti, nuveikti ir ką mums reikia kartu solidariai nuveikti? Ministra pirmininkė, man atrodo, kad Jūs suprantate, kad e, tos priemonės, kurių įmatės, iš tikrųjų e, yra gerbtinos dėl pademonstruotos drąsos. Krize, aišku, yra galimybė, tačiau kartais tai yra taip pat ir E, skubotų veiksmų, kurie gali būti neproduktyvūs per ilgesnį laikotarpį šaltinis. Jūs sakėte, kad jūsų šalis pati kalta dėl to, kad trūko vidaus struktūrinių reformų. Pati šalis kalta dėl viešųjų finansų situacijos daug metų. E, nepakankamai buvo dedama pastangų valdant ekonomiką. O na, o pavyzdžiui, ir už tai, kad nebuvo laikomasi stabilumo ir augumo pakto reikalavimų. Galvoju, kad reikėtų atskirti du klausimus. Tai yra Graikijos, vienas dalykas yra Graiko, Graikijos klausimas ir eurozona turėtų smarkiai pritarti, paremti jūsų griežtas priemonės. Na ir antra, turėtume ramiai pagalvoti apie pastarojo dešimtmečio pamokas, kuomet skirtumai tarp ES ekonomikų padidėjo ir e, tai pademonstravo Graikijos krizė. Taigi mano klausimas yra, kaip jūsų nuomonė reikėtų e, imtis spręsti tą antrąjį, e, antrąjį užduotį, antrąjį, antrąją problemą. Prašom, ministrė pirmininkė. Labai ačiū. Na, visų pirma, dėl reparacijų Tai dar yra atviras klausimas. Kartais e, na, apie tai kalbamės su Vokietuje, tačiau tikrai netinkamas laikas dabar apie tai kalbėti, nes kalbame apie kitus klau... problemas, nes tai gali pasi, pasiūsti signalą, kad mes nesame pasirengę tai, ką turime patys padaryti savo šalyje, kad pasiektume pokyčių. Ir tikrai noriu aiškiai pasakyti, kad mes neieškome pirkimo ožių, neieškome priežasčių ar kliaučių nesijimti skaudžių priemonių. Mes imamės tų priemonių, tai yra pačios e, sunkiausios priemonės, kurių Graikija ėmėsi nuo antrojo pasaulinio karo. Ir tai yra rimtas signalas, kad mes esame pasirengę tai nėra mano drąsa, tai yra Graikijos žmonių drąsa imtis e, šių priemonių, kad sutvarkytume savo namus. Antra, mes dėl tyrimų, mes patys vykdome parlamento tyrimą. Junktinės valstijose taip pat yra vykdoma analizė dėl bankų taikomos praktikos Graikijos atžvilgių. Nors anksčiau tokie veiksmai buvo laikomi na, tikrai gerbtini, na, o Graikijos veiksmai nebuvo skirti kažką paslėpti, tai buvo laikoma normalia veikla, tačiau dabar matome, kad tai nebuvo na, pati geriausia pat praktika. Dar kartą, ką noriu pasakyti, Graikija įstojo į eurozoną pagal savo nuopelnus, netgi ir paskeitus e, karinių išlaidų apskaitai, noriu pasakyti dar apie šį dalyką, galima dviejopai apskaičiuoti karinės išlaidas. Vienas dalykas - įtraukti tai į, biudžet, į biudžetą tuo met, kai iš tikrųjų vykdami mokėjimai, kaip perki ginklus. Kitas dalykas yra, kai pateikiamas užsakymas. Įprastas dalykas yra tai daryti, kai gauni ginklus, e, juos įtraukti į apskaitą, o ne kai pateikia užsakymus, nes negali būti įsitikinęs, kada bus pristatyta siunta ir taip toliau, ir tik tai tada juk sumoki pinigus. Praėjusi vyriausybė tai pakeitė nuo mokėjimo, kai pristatomi ginklai, jie pradėjo į apskaitą įtraukti išlaidas e, užsakym, nuo užsakymo momento ir taip padidino deficitą. Tai reiškia, kad Graikija 2000, 2000 metais į eurozoną įstojo turėdama 3,1 procento e, deficitą, netgi pagal tą naują apskaitą. Tai buvo Tai buvo artimas skaičius 3 procentams. Kitos šalis turėjo 3,3-3,5 procentų deficitų, deficitus. Taigi, Graikija ir tuo metu vykdė kriterijus. Ir, aišku, kai turi tokį didelį karinį biudžetą, tai yra viena iš Graikijos problemų. Aišku, mes ir norėtume mažesnis, mažesnio karinio biudžeto ir tikimės, kad e, šiame Europos taikos projekte mums pavyks pasistumėti į priekį ir santykiuose su Turkija ir tai būtų E, labai didžiulė parama Graikijos biudžetoj. Mūsų biudžete karinės išlaidos sudaro 4-5 procentus. Kokia kita šalis Europoje turi tokį didžiulį e, karinį biudžetą, tokią biudžeto problemą. Taigi turime ir tai turėti galvoje. Na, dėl solidarumo klausimą. Ačiū, ponia Karasai. Jūs visiškai teisus. Mes atlikome savo namų darbus. Ko mes negalime padaryti, tai negalime patys vieni susidoroti su rinkos jėgomis, ypač jeigu jos imasi spekulacijų. Ir čia mums reikia jūsų pagalbos. Graikijos atvejs galbūt yra išskirtinis, bet tai nėra išimtis. Tai galbūt ir kraštutinis atvejis, tačiau mes susidurime su įprasne praktika pasaulyje, tai yra susidurime su didžiulė spekulacija. Po krizės mums iš tikrųjų reikia reguliuoti šias rinkas. Žmonės, kurie sako, kad nereikia jokio reguliavimo, na, aš jiems atsakau, kad neturime rinkų pasmaukti, tačiau turime jas reguliuoti. Juk E, šviesoforai, pavyzdžiui, irgi sulėtina eismą, bet jie mums neleidžia, na, sumažina nelaimių skaičių. Taigi, bent jau Graikijoje ši krizė reiškia galimybės, naujas galimybės. Tai yra skaudi krizė, tačiau mes tai, ją paverčiame galimybę e, pakeisti savo mokesčių sistemą, sukurti konkurencingesnę ekonomiką, kurią galėtume didžiuotis tiek mes, graikai, tiek visi europiečiai. Šis troškimas Graikijoje egzistuoja ir nors priemonės yra griežtos, visi žmonės sutinka, kad e, pokyčių reikia. Taigi aš tai vertinu kaip galimybę, nors e, patirtis yra ir skausminga. Na ir ES lygmenių turime pasinaudoti šią galimybę taip pat Aš e, iš tikrųjų e, linkiu jūsų komitetui ieškant būtinų sprendimų ir manau, kad šis komitetas tikrai gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį šiuo istoriniu momentu, taikant institucinius pokyčius ypač ir taip pat sprendžiant e, socialinės krizės problemas, pavyzdžiui, užimtumo ir augi, siekiant augimo. Ačiū. You see, Mr. Prime Minister, how much your uh, contribution. Gerbiamas ministrė pirmininkė, matote, kaip, kaip visi džiaugiasi jūsų, jūsų pasisakymu. Dabar skelbiu penkių minučių pertrauką.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 Those... Paprašyčiau tų, kurie nenori dalyvauti posėdėje, išeiti iš salės ir nediskutuoti nesusijusių klausimų posėdžių salėje. Yeah. Uh, now... Pradėsime pirmąją diskusiją. Stabilumo ir augimo paktas. Turime tris kalbėtojus. Išdalintas yra gyvenimo aprašymas visų trijų, todėl trumpai nekalbėsiu. Pirmiausiai, ponas Lukas Cukalis, jis yra profesorius Atenuose, taip pat Žampisary Ferry, kuris yra ekonomikos profesorius Paryžiuje ir Daniela Švarcer iš Berlyno. Ir vadovauja irgi ekonomikos katedrai. Žodis jums, ponė Caukali. Ačiū, man didelė garbė dalyvauti šiame posėdėje. Per man numatytą laiką pasistengsiu pakalbėti apie krizės pasiekmes ES valdymui ir ypač eurozonos valdymui. Tai, kas prasidėjo kaip finansinė krizė, tapo ekonominė krizė ir e, tapo eros pabaiga. Tuo metu rinkos integracija buvo toliau pažengusi negu politikos integracija ES. Tai nestebino, nes apie tai galima paspręsti ir iš įvykių visame pasaulyje, ir iš bendros nuotaikos. Kol kas tikriausiai per anksti kalbėti apie tai, kas bus toliau. Pasibaigė viena era, bet nežinome, kokia bus sekanti era. Svarbu žinoti, kad politinės ir socialinės nesnės krizės pasiekmes paprastai ateina šiek tiek vėliau ir tą patį galima pasakyti ir apie šiandieninę krizę. Manau, kad krizė išryškino ES ekonominio valdymo silpnybės, pamatėme mūsų finansinio reglamentavimo trūkumus, koordinavimo procedūrų trūkumus, ypač eurozonoje, taip pat priežiūros mechanizmų spragas ir Ir e, silpnumo, kuris atsiranda nesant paskutinio skolintojo principui. Manau, kad kad e, kas kart daugėja tų, kurie supranta, kad monetarinės sąjungos be paskutinio skontojo principo e, neįmanoma įgyvendinti. Kokiegi pavojai? Labai didelis, didelė viešojo sektoriaus skolos rizika, e, Graikijos krizė labai sus, apie kurią šnekama pastaraisiais mėnesiais. Bet galima kalbėti ir apie tai, kad ir rinkos, ir žiniasklaida į Graikijos krizę žiūrėjo lyg į pranašą to, kas įvyks vėliau ir kitose šalyse. Ir ES padėtis dažnai mm, į ją žiūrima kaip į, į pranašą to, kas įvyks kitose šalyse. Reformų reikia visose šalyse, ypatingai Graikijoje, tačiau e, fiskalinė konsolidacija ir deficito mažinimo priemonės e, vedančios į ilgą ir gilę E, recesiją, kuri turės labai rimtų e, e, pasiekmių ir politiniam, ir ekonominiam Europos saugimui. Kokio, iš, dėl ko tai kyla? Dėl nestabilių išorinių išorinio balanso trūkumų ir dėl skirtumų tarp Europos ekonomikų. Per pastarąsias savaitės buvo keliamas klausimas, kuris anksčiau, kurio anksčiau buvo nedrįsta iškelti. apie galimo vidinio sprogimo eurozonoje m, mm, grėsmę. Kogi reikėtų imtis? Maastrichto kriterijai, Maastrichto sistema, konstrukcija, kurią aš paprastai apibrėžiu kaip postmodernę sistemą pagal gravitacijos mm, dėsnius, kurie atrodo, kad mums kelia, kelia grėsmę šiomis dienomis. E, taigi remiasi šie dėsniai į pirmiausiai ekonominį, monetarinį ramsti ir taip pat į politinį ramsti. Manau, kad pirmiausia reikėtų labiau koordinuoti nacionalinę ekonominę politiką, reikia imtis, įdėkti sankcijas, numatyti sankcijas Bet žinoma, e, koordinacija, bendradarbiavimas yra apie tai lengviau kalbėti negu įgyvendinti. Šitą problemą, ja, su ja susidūrėme jau keletą dešimtmečių ir yra labai sunku ją išspręsti. Kaip e, išlyginti tas, tų šalių ekonomiką, kurios turi deficitą ir kurios turi perteklių. manau, kad politiškai ir ekonomiškai yra pavojinga manyti, kad kaltos yra tos, kurios turi deficitą. Antra, mums reikia geriau koordinuoti finansų, e, finansinės nuostatas, finansinę reglamentaciją. Ir tai, ką aš vadinu kazino praktika finansų rinkose. Taip pat reikia efektyvesnių priežiūros mechanizmų, pirmiausiai sustiprinant Europos komisijos įgaliojimus. Taip pat reikia pasinio skolintojo principo sustiprinimo. Tai yra svarbi diskusija, kuri prasidėjo. Um, tai yra pradėjo su Europos monetariniu, su Europos valiutos fondu. Ir Manau, kad, kad būtų tai sukurta, reikia pirmiausia peržvelgti su, e, visą sutartį, o tai padaryti per dieną neįmanoma. Taigi kol kas reikia trumpalaikių sprendimų, kad išspręstumėm konkrečias šalių problemas, pirmiausiai Graikijos, o paskui galbūt reikės sprendimų ir kitoms šalims. Manau, kad Euro, eurozonos valdymui reikia bendro atstovavimo, vieno atstovavimo tarptautiniuose forumuose. Tai būtų puikus ženklas e, visam pasauliui, pirmiausia, tarptautiniam valiutos fondui ir reikėtų, kad valstybių vadovai aktyviau dalyvautų eurozonos valdyme, pavyzdžiui, renkti daugiau viršūnių susitikimų eurozonos tema. Ar mes esame tam pasirengę yra trilijono vertas klausimas. Ar tai turėtų būti e, platesnės dėrybos atnaujintam Europos paketui, ar imsimės priemonių sustiprinti vidinę rinką, skatinti pereimą į e, ekologiškesnę ekonomiką ir bent šiek tiek suvienodinsime mokesčių politikas. Tai yra svarbu ir neturiu pakankamai laiko, gal net ir drąsos kelti sekantį klausimą. Kas bus, jeigu mes nesame pasirengę tai antrajai ekonominė ir pinigų sąjungos tam antrajam žingsniui, antrajai stadijai? Ačiū. Thank you. Thank you Labai ačiū. Aš e, tęsiu Lukas Atsukalis pasisakymą, kalbėsiu apie panašius dalykus, kalbėsiu apie makro aspektą, e, išlaidas e, priežiūrą ir norėčiau pradėti nuo dviejų pastebėjimų. Ką mes pamatėme per krizę? Pirmoji pamoka yra ta E, reikia krizės e, valdymo sistemos, bet reikia ir krizės e, ribojimo sąlygų. Nereikia, negali būti taip, kad turėsime tik tai gesintuvus ir pasakysime, kad mums nereikia gaisrininkų. Taigi negalime galvoti tik tai apie krizių prevenciją. Ir dabar kitas klausimas, ar egzistuojantis krizių valdymo režimas nesukūrė moralinio pavojus ir nepadaro krizių iškritimo sudėting... sunkesniu. E, reikia pasakyti, kad Turime galvoti apie sistemą, kuri numato tam tikras bausmes e, ir kad dėl to neatsiranda moralinis pavojus. Jeigu jūs tikite tuo, tai vykite į Aziją ir pažiūrėkite, kaip ten viskas. E, kartais tos šalis gauna krizės metu TVF pagalbą ir paskui galvoja, kad vėl gaus tą pagalbą, jeigu kas nors atsitiks. Taigi dabar reikia pasakyti, kad jeigu e, nėra krizės valdymo režimo eurozonoje, tai yra aiškus trūkumas. Tokia pirmoji pamoka, o antroji - ne visos problemos susijusios su biudžetu. Galime pagalvoti apie du atvejus, kuriuos matome - Graikija, Ispanija. Vienas atvejis susijęs su biudžeto problemomis, tai yra Graikija, o kitas e, - ekonominio pobūdžio problemas išgyvenant kita šalis išgyventi ekonominės problemas yra Ispanija. Jeigu pažiūrėsime į eurozoną ir į šalis patiriančias sunkumus ar šalis, kuriuoms gerai sekasi, tai tada reikės pripažinti, kad yra labai silpna koreliacija tarp biudžeto aspekto ir ekonominio aspekto. E, galima e, daryti tokią prielaidą, bent jau mes jos laikėmės pastaruosius dešimt metų ar net anksčiau yra tokia. Jeigu galvosi apie biudžeto priežiūrą, tai tada visos kitos problemos irgi bus apimtos. Bet už tos prielaidos yra prielaida, kad privatus sektorius yra stabilus ir kad visos problemos gali būti susijusios su viešu sektoriumi. Tai yra neteisinga ir tai yra viena iš krizės pamokų. Reikia pripažinti, kad egzistuoja du uh, E, problemų tipai. Biudžeto klausimai yra labai svarbus, jie dažnai sukelia nestabilumą, tačiau e, tai, kad kontroliuoji nestabilumo šaltinį, nereiškia, kad gali kontroliuoti visus nestabilumo šaltinius. Kitaip tariant, biudžeto drausmė nėra visų krizių motina. Taigi, ką dabar naujo galime pasimokyti iš tų pastebėjimų ir analizės? E, kalbu pirmiausia apie veiksmus Dėl biudžeto priežiūros manau, kad e, klausimas svarbiausias yra įgyvendinimo klausimas. Turime atitinkamas sistemas, turime labai e, sofistikuotą eurozonoje biudžeto priežiūros kontrolės ir kontrolės sistemą, turime procedūras, turime konsensusą tarp politinių sprendimų prieimėjų, bet mums trūksta įgyvendinimo. Graikijos atvejis yra toks pagrindinis atvejis. Aš dabar neanalizuosiu jo, bet e, noriu tik tai pasakyti, kad komisija pastebėjusi pirmus e, neteisingus duomenys apie biudžeto padėtį pasiūlė e, pradėti pažeidimo procedūrą bet taryba nusprendė to nedaryti ir tai buvo neteisinga. Taigi kalbame apie neįgyvendinimo problemą, kalbame ne apie naujas taisyklės, bet būtent problemą, kad jos esančios taisyklės neįgyvendinamos. Taigi, mano nuomonė, mums reikia griežtesnių audito galių, kaip kad e, pasiūlė komisija vasario 15-ąją. Taip pat, man regis, jeigu galvojame apie tai, kas gali mums nepasisekti, mums e, reikia platesnio prožiūrio į e, streso bandymus įvairioms biudžeto situacijoms, reikia galvoti, kai būtų perviršio atveju, gilaus deficito. Kitaip tariant, mūsų požiūris į biudžeto priežiūrą dabar yra pernelyg paprastas, mes daug e, kritikavome bankus, kad jų rizikos vertinimo modeliai buvo nepakankamai geri, bet jų yra geresni modeliai negu kad viešiesiems finansams taikomi modeliai. Reik... E, bet mes turime atsižvelgti į vairius faktus, galvodami apie vertinimą ir turime galvoti, kad e, rizika gali sukurti labai rimtas problemas. Mes turime stiprinti nacionalinės biudžeto institucijas, tai yra susijusi tema, man atrodo, jūs čia galite prisidėti, reikia diferencijuoti audito ir priežios procedūras e, pagal vietos fiskalinės institucijas valstybėse narėse veikiančias. Dabar e, dėl e, šalies išėjimo iš eurozonos toms šalims, kurios e, nesi, neveikia tinkamai. Galbūt tai nėra neįmanoma, bet reikia pasakyti, kad ekofinas ir eurozona neturėjo pakankamai valios iki šiol pastelgti esamas priemonės. Dėl krizių valdymo, tai yra mano, būtų antra mano tema, Jūs visi žinote, e, ką aiškiai pasakė Graikijos ministras pirmininkas, e, Graikijai taikoma TVF programa be finansavimo. Jeigu Graikija nebūtų eurozonoje, ji būtų kreipusis TVF, kaip padarė Vengrija ir kitos šalis. Graikijai nebūtų taikoma tokia parama dėl uh, straipsnio 143, e, kur sakoma, kad pagalba yra taikoma šalims turinčioms išimti, tai yra nedalyvaujančioms eurozonoje. Klausimas yra, kodėl? Man atrodo, kad čia yra intelektinis e, susipainiojimas. Vienas dalykas yra e, susijęs su atsakomybę dėl e, valstybės skolos 125 e, straipsnis ir e, to principo šiaip nereikėtų kvestionuoti. Kitas principas, de facto principas yra ne, pagalbos nesuteikimo principas. Paskolos neteikiamos eurozonoms eurozonos valstybėms padėti. Bet tai yra visai kitaip. Kai TVF e, teikia paskolą šalims, jis neprisima atsakomybės už to šalies e, skolą. Ir tie du principai yra visiškai skirtingi. Mes dabar pradedame galvoti, kad jie lyg yra E, tokie pat, bet toks požiūris visai neteisingas, tai yra intelektinė painiava, ją reikia išaiškinti. Mes e, turime 125 straipsnį įgyvendinti ir tuo pačiu metu galvoti apie tam tikrą pagalbą su sąlygom teikiama. Jeigu Mes pripažįstame, kad yra galimybių teikti pagalbą, yra e, sprendimas vienas TMF, kitas ES rezervinės paskolos galimybė. Ir e, reikia sustarti dėl sistemos, kuri būtų taikoma konkrečiai eurozonai. Aišku, yra įvairių galimybių, reikia jas dar aptarti gerai. Reikia pasirinkti ir reikia dėkti sistemą, kuri numatytų sąlyginę pagalbą, kuri galėtų pasiteisinti ateityje. Galiausiai, paskutinis klausimas - ekonominės priežiūros režimo reforma ir e, einamosios sąskaitos dalykai. Tai yra ne fiskaliniai, ne biudžeto dalykai ir juos reikia žiūrėti atskirai. Sutartis numato teisinį pagrindą 121 straipsnis, yra naujas 136 straipsnis, taigi e, dėl teisinio pagrindo problemų nėra. E, problema yra e, prasta veikla ir nėra kol kas realaus pagrindo, nėra įsteigtos tokios priežiūros sistemos. Kai kas sako, kodėl nepasitelkti esančių nuostatų dėl einamosios sąskaitos. Bet e, aš noriu pasakyti, kad ne visuomet e, tam tikri rodikliai, indikatoriai e, parodo problemą. Mes negalime pasakyti, kad e, einamosios sąskaitos deficitas ir perviršis, e, kuris daro tiek ir tiek procentų, reiškia tą ir tą. Jeigu, aišku, jau kalbame apie 10 procentų BVP, tokį dydį tai tada taip, bet tai neišspręs praktinių klausimų. Ir reikia, mes nepamatysime, ar tai yra vartojimas, ar kažkoks augimas, ar dar kažkas. Ir šiaip universalau kaž, kažkokio mato nėra. Mes galime tam tikrais atvejais, galvodami apie konkurencingumą, pasižiūrėti į einamąją sąskaitą, bet čia nereikia e, grįžti uh, E, į praeitį, kai kalbėjome apie valiutų keitimo mechanizmą. Tada buvo daug kalbama apie konkurencingumą, bet nebuvo galima daryti pakeitimų be partnerių sutikimo. Dabar kalbame ne apie nomino, nominalų valiutos kursą, bet apie realų, nors problemos tebėra panašios. Uh Pavyzdžiui, galima imtis įvairių priemonių, padidinti PV, e, PVM ir sumažinti įmokas į socialinės apsaugos fondus. Iš dalies kai kurios priemonės priliktų devalvacijai, galbūt galima kai ką aptarti ir galbūt kils rimta diskusija. Taigi reikia galvoti apie sisteminę realio, realaus valiutos kurso priežiūra. Reikia nepamiršti ir daugia šalio požio čia. Tai reikštų simetrišką diskusiją. Reikia galvoti, kaip pasitelkti turimus instrumentus, priemonės. Egzistuoja straipsnį, kurie savo, kad reikia vengti politikos, kurios e, neleistų deramai funkcionuoti eurozonai, valiutai, valiutos ir pinigų sąjungai. Taip pat eurogrupė galėtų čia veikti. Ji buvo sukurta kaip struktūra spręsti tokias problemas ir ji turi e, veikti, kol kas ji nuvylė. Reikia galvoti, kaip sukurti konsensusą ir pagrindą veiksmams. Uh, Pirmadienį buvo paskeltas dokumentas Eurogrupės ir reikia džiaugtis, kad tai padaryta. Galiausiai nacionalinės vyriausybės turi dėkti tam tikras priemonės. Negalime būti tokioje situacijoje, kaip daugiausiai galvome apie konkurencingumą ir neturėti jokios priemonės jam užtikrinti. Reikia pasakyti, kad Belgija turi aiškę politiką, kuris, kaip e, e, plėtojasi situacija atlyginimų rinkoje ir tai yra teigiamas dalykas. Dar noriu pasakyti pabaigai, kad e, priimant įvairias priemonės, Europos parlamentas taip pat gali suvaidinti svarbų vaidmenį. Ačiū, toliau pana Švarcer, ačiū pirmininkė, labai didelė garbė čia būti. Aišku, paskutiniai kalbėti nėra lengva po tokių išsamių pasisakymų. Aš nusprendžiau per dešimt minučių pakalbėti apie valdymo struktūras ir institucijas bei veikėjus ir politinės paskaitas dėl ekonominio valdymo veikimo per pastarosius 11 metų ir taip pat dėl to, kokios reformos turėtų būti vykdomos. Pirmiausia, trumpai rezumuosiu E, pinigų sąjungos valdymo trūkumus. Suskirčiau į tris grupės. Pirmiausia, krizės valdymas, toliau priežiūra ir koordinavimas ir trečias dalykas yra legitimumo klausimai. Dėl krizės valdymo, manau, kad šis komitetas ir Europos parlamentas, kiti forumai jau tai analizavo. Tai galima apie tai kalbėti trumpai. Pirmiausia, sakyčiau, kad fiskalinio stimulo koordinavimas buvo nepakankamas ir pastebėjome, kad svarbiausi įdomus elementai buvo tie, kad trūko apmąstymų apie pinigų sąjungos e, fiskalinę poziciją. Komisijos vaidmuo buvo per silpnas ir, aišku, labai mažai lankstumo ES biudžete. Ir ši patirtis kelia klausimus dėl tolesnio krizės valdymo ir išeimo strategijos. Kitas svarbus krizės valdymo e, elementas yra valstybės skolos krizė. Ir turbūt galėčiau pritarti anksčiau pasisakiusiems, kad pastebėjome, jog e, buvo netinkamos paskatos ir nepakankama priemonių valdyti likvidumo ir mokumo problemas, e, rinkos disciplina nepakankama ir galėčiau pritarti idėjai, kad būtų numatyta galimybė šaliai nevykdyti įsipareigojimų arba išstoti iš pinigų sąjungos kaip mm, disciplinos e, tam tikrą priemonę. Nėra tokios procedūros ir neturime paskutinio skolintojo. Dėl priežiūros ir koordinavimo trūkumų. Nekalbėsiu apie finansų rinko e, priežiūrą, nes ekonomikos komitetas apie tai daugiausia dirba, e, tam skiria dėmesio. Tačiau kalbėsiu apie ekonomikos, ekonomikos politikos priežiūrą ir koordinavimą. Politinė prasme pastebime, kad e, stabilumo ir augimo paktas prarado pasitikėjimą. Taip pat ir dėl to, kad visos valstybės narės, beveik visos E, valstybės narės pažeidžia 3 procentų ribą, tačiau trūksta taip pat ir aiškių politinių įsipareigojimų grįžti prie tvarių e, fiskalinių pozicijų per realų laikotarpį. Ir e, tie įsipareigojimai, kurie pareikšti, jais nelabai pasitikima. Dėl ekonomikos politikos priežiūros ir koordinavimo matome, kad per mažai imamasi veiksmų išsiskiriant konkurencingumui ir einamosios sąskaitos balansams. Čia ne tik Graikijos klausimas. Tai ir, aišku, ir krizės poveikis, tačiau taip pat, kad tie disbalansai egzistuoja ir, ir sukėlė situaciją, kad krizės poveikis yra didesnis, negu būtų, buvę, būtų galėjęs būti. Ir matome, kad yra pagrindinės e, struktūrinės problemos nėra išspręstos e, įvairiose šalise. ir atrodo, kad nėra įsivaizduojama, kaip tas problemas išspręsti. Trečias dalykas dėl ekonominės politikos koordinavimo ir primtinumo problemų. Yra problema, kad gali būti kišamas į vidaus reikalus. Viskas prasidėjo maždaug prieš devynerius metus, kai pirmoji šalis buvo įvardyta, buvo gėdinama, tai yra Airija, ir atrodė, kad mechanizmas neveikia ir kad šalis, kuri buvo įvardinta kaip pažeidėja, nebūtinai bendradarbiavo. Ir ekonominio koordinavimo procesas nebuvo e, patenkinamas. Taip pat gali būti problema dėl e, koordinavimo priimtinumo ES lygių ir galima galvoti, kad kai kurios šalis gali e, na, e, sėkmingiau veikti ne valiutų sąjungoje. Na ir kokia yra šių trūkumų, kokios yra priežastys. Turime nepakankamą institucinę ir e, reguliavimo sistemą, kuri buvo tik tai tam tikrų ribotų mastų reformuota po Maastrichto sutarties įsigaliojimo. Pavyzdžiui, stabilumo ir augimo paktas sukurtas po Maastrichto ir buvo reformuojama reformuojamas. Eurogrupės sukurta vėliau taip pat ir buvo reformuota ir jos pirmininkas dabar paminėtas sutartyje. Tačiau aš turėčiau sakyti, kad norėčiau pasakyti, kad neturime čia sustoti, turime pasinaudoti esamą patirtimi iš valiutų e, sąjungos ir krizės patirties. Na, daugiausia nacionalinės politikos, kurie ir, ir komentatoriai e, dažnai nesutarė, kiek to bendradarbiavimo reikia. Pavyzdžiui, Vokietijoje atrodo, kad e, ekonominė politika priklauso tik tai, e, na, sprendžiama vyriausybės vien tik tai. Ir nekalbama apie bendrą situaciją, makroekonominės analizės nepakanka taip pat dėl to, kaip politikai yra išrenkami, jie, kaip, kaip jie atsakingi rinkėjams. Jie tiesiog daugiau dėmesio skiria vidaus reikalams, tačiau kyla dėl to ir moralinės rizikos pavojų. Ne tik valstybėms bankrutuojant, bet yra ir problema, kad bendradarbiavimas nevyksta, nors jis gali būti naudingas visiems. Ir paskutinis dalykas - virš nacionalinių veikėjų vaidmuo, ypač Europos komisijos vaidmuo. Man atrodo, jos vaidmuo pastaruoju metu susilpnėjo, neišnaudotas potencialas iki galo. Ir tai aišku ne tik komisijos kaltė, bet ir vyriausybių, kurios stengiasi apriboti komisijos įtaką sprendžiant daugelį problemų. Kai kas iš šių dalykų yra minimi, e, kad Eurostato kompetencija didėtų. Tokių pasiūlymų jau pateiktas seniai. Ir aš pritariu ponui Ferį, kad Europos parlamentas iš tikrųjų gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį, stiprinant Europos logiką, nes e, jo vaidmo dabar yra sustiprėjęs teisėkuros procese Ir iš tiesų nacionalinės vyriausybės tik dabar tai atrodo atrado. Ir aišku, Europos parlamentas gali spręsti ir esmeninius klausimus dabar. Na, kalbant apie ES valdymo reformą. ES kontekste, nacionalinėme kontekste ir atsižvelgiant vidaus situaciją šalyse, aš norėčiau pasakyti, kad mes dabar turime iš tikrųjų galimybę, kurią suteikia ekonominė finansinė krizė. Ir turime koreliaciją tarp dviejų reformų, tai yra 2020 metų strategija ir biudžeto diskusija. Tačiau reikia daugiau dėmesio politinė prasme skirti rizikos valdymą ir prevenciją, tačiau nepakankamai siekiama e, patobulinti bendrą ekonominę politiką. Taigi nepakankamai dėmesio skiriama 20 metų strategijai. Daug dėmesio skiriama Graikijai, bet ne strategijai. Aišku, kad taryba yra linkusi spręsti ekonominius, ekonominius politinius klausimus, apie tai buvo kalbama e, vasario mėnesį taryboje. Tačiau kas įvyks su valiutų sąjungos perspektyva šiuose diskusijoje? Man atrodo, yra pavėjų, pavojus, kad kad poreikis e, spręsti valiutų sąjungos problemas yra politiškai nepakankamai argumentuotas. Na ir aš, aišku, kalbu apie daugiausia turėdama galvoje e, Vokietijos kontekstą, tačiau yra e, nenoras daugiau politikos reguliuoti ES lygių ir apie tai galima pamatyti, kad kai kalbama apie 20 metų strategiją, kai numatomi kokybiniai tikslai ir panašiai, ir dėl uh, finansų rinkos priežiūros teisėkuros procese, matome, kad nėra pakankamai troškimo stiprinti tą bendradarbiavimą uh, ateityje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad turime kontekstą, kad e, tuose šalise, kurios save laiko tomis mokėtojomis, ten pradeda kisti nuomonė, koks turi būti tas solidarumas ir bendradarbiavimas. Ir tai gali turėti įtakos politiniams pokyčiams. Kalbant apie vidaus kontekstus valstybės narėse, man atrodo, kad konkurencinis spaudimas ir poreikis re, pasiekti realaus devalvavimo kai kuriuose valstybės narėse gali turėti politinių pasiekmių ateityje. Daugeliu iš šalių kyla pavojus, kad politinė fragmentacija, populizmo didėjimas gali susilpninti vyriausybių troškimą siekti ilgalaikių integracijos projektų. Be to, aišku, yra ir konstitucinių apribojimų tolesniai integracijai. Svarbiausias atvejs čia yra Vokietija. Tai reikia, aišku, suprasti kaip ir politinį argumentą ateičiai. Na ir pagaliau turėtume kreipti dėmesį ir visuomenės nuomonę. Jeigu pažvelgsime į Europos integracijos istoriją, tai matome, kad yra aiški integracija tarp e, didelio nedarbo ir e, mažo augimo, taip pat ir menkos paramos Europos integracijai. Ir jeigu norime, kad e, jeigu manome, kad e, matome, kad ekonominis gyvenimas lėtėja, tai parama europiniams projektams taip pat ateityje gali mažėti. Kita vertus, matome, kad piliečiai ir piliečių lūkesčiai didėja dėl ES problemų sprendimo pajėgumų ekonominė ir socialinė prasme. Viena vertus tai yra pozityvus signalas, kita vertus tai yra didelis, didelis potencialas suirzimui dėl ES e, nesugebėjimo spręsti problemas. Todėl svarbu stiprinti komunikaciją dėl ES valiutų sąjungos privalumų, sprendžiant bendras europinės problemas. Mano laikas baigėsi, taigi pademonstruosiu dvi skaidrės dėl ES prioritetų valdymo reformos prasme. Kaip sakiau, reikia stiprinti politikos priežiūrą ir koordinavimą, peržiūrėti stabilumo ir augimo paktą ir įvertinant Eurogrupės pareiškimą paskelbtą praėjusį pirmadienį. pirmadienį. E, tai aiškiai pasakyta, kad disbalansus reikia spręsti greitai. Tai yra žingsnis tinkama prasme, tačiau kaip apriboti vyriausybių galimybės ir priversti jas derinti ekonominę politiką, tai yra atviras klausimas. Aš manau, kad reikia įtraukti nacionalinius veikėjus į šią diskusiją ir ypač e, e, nacionalinius parlamentus. Tai yra tinkamas kelias ateičiai. Daug buvo kalbėta apie Graikiją, taigi aš apie ją nekalbėsiu. Dėl institucinės plėtros Europos pinigų sąjungoje svarbu atminti, kad reikia turėti savo institucinės ir koordinavimo struktūras. Aš e, kalbėčiau, kad reikėtų E, renkti eurozonos vadovų susitikimus ir ten spręsti eurozonos e, problemas, bet galbūt ir kitoje, kitose tarybos e, forumuose. Reikia ES 20 metų strategijos ir biudžeto strategiją kartu taip pat kalbėti apie politikos išsiskirimus įvairiose valstybės narėse, ypač E, priversti Prancūziją ir Vokietiją priversti būti atsakingomis už jų ekonominę politiką, nes jos e, sukuria e, daugiau kaip 50 procentų ES BVP. Ačiū. Dabar klausimai. Pirmiausia, EPP frakcijos atstovai. Kas nori užduoti klausimą? Keiner. Dann, dann gehe ich weiter zu Pervan. Niekas. Tuomet Alanž Berez. Ne, Eliza Ferreira pirmiausia. Well, thank you very much for... Dėkoju už pristatymus, jie buvo be galo įdomus, nes kalbėjote iš esmės labai giliai įsigilinome į tai, ką girdėjome prieš tai. Mano klausimas susijęs su dviem esminėms rytimis. Pirmiausiai, mes anksčiau kalbėjome apie optimales valiutos sritis ir apie tvarę pinigų sąjungą ir kokios kokie reikalavimai tam yra. Mes apie tai kalbėjome anksčiau, o dabar tai prisimename dėl struktūrinių skirtumų tarp ekonomikų. Kalbint praktiškai, turint skirtingos konkurencingumo lygmenis, bus labai sunku išgyventi globaliame pasaulyje. Tačiau tarp pasiūlymų pasigėdau konkretaus požiūrio ar pasiūlymo, kaip pritaikyti tai, ką mes anksčiau vadinome tvarumo politikomis, tvaromis politikomis naujai aplinkai. Taip pat negirdėjau konkrečių pasiūlymų dėl biudžeto deficitų ir skolos. Žinoma, galima sakyti, kad visa tai priklauso nuo politinės valios, apie kurią kalbėjo paskutinė kalbėtoja, bet norėčiau, kad šiek tiek daugiau pakalbėtumėte apie šią dimenciją. ar 70-ųjų metų struktūriniai fondai ir toliau bus mūsų pagrindinės, pagrindinė priemonė gyvenant globaliame pasaulyje. Taigi, toksai mano klausimas. I think we are going to uh, accumulate three questions and then you answer. So, Senor Alvarez. Tris klausimus išklausysime, tada atsakysime. Pone Alvarės. Ačiū pirmininkė. Manau, kad pane Švacer, atsiprašau, jeigu neteisingai ištariu jūsų pavardę, tiesiog metė iššūkį didžiulį, pasakiusi, kad reikia didesnės europietiškos vizijos ir mažiau individualizmo kiekvienoje valstybė narėje. Tačiau krizės metu prašoma, kad valstybės narės pasiaiškintų, kad prisimtų atsakomybę kiekvieną už savo veiksmus. Uh, Ir mano klausimas, kokios turėtų būti reformos, kad sustiprintumėm Europą. Kaip ponas Papandrėjau sakė, kad turėtumėm daugiau Europos. Kaip tos, kokių priemonių jūsų nuomonė reikėtų imtis tam, kad įgyventumėm didesnį Europą, o ne individualesnių šalių Europą? Ačiū. Euh, ačiū pirmininkė, ačiū visiems trim pasisakiusiem už išsames, išsamius pristatymus. Ačiū, kad taip subalansuotai išdėstėte savo mintis. E, dažnai e, dažnai išgirstame netokias subalansuotas kalbas. Norėčiau visų trijų paklausti. Sakote, kad parlamentas gali imtis veiksmų, mes žinome labai norime tą padaryti, bet būtų įdomu išgirsti graikų ir Vokietijos nuomonę ir Belgijos nuomonę, ar galima būtų kažkaip pasinaudoti Graikijos padėtimi, kad iš, pasimokytum iš tos klaidos. Kalbėjote apie stabilumą ne tik tai biudžetuose, bet ir finansuose. Ar galima tai pasakyti Vokietijai, kad finansų stabilumo augimu galėtumėm užkirsti kelią ateinančioms būsimoms krizėms? daug kalbama apie, apie Graikijos krizę ir ne visada kalbama apie stabilumą. Ačiū. Jau keletą metų kalbama, ar Europos zona iš tikrųjų yra ta tobuloji bendros valiutos zona. Ir ekonomikos kovojo, kad išlaikytų šitoje zonoje ir sukurtų tą tobulą zoną. ir dažnai kriterijai, kurie buvo, kurių buvo laikomasi prieš įstojantis sąjungą, buvo peržengti. Mes gyvenome dešimt metų iliuziją, kad mums puikiai sekasi, nes tai buvo palankus periodas palankaus oro laikotarpis. Dabar jau prasidėjo audra ir supratome, kad svarbiausia dalykai, kurių reikia e, normaliam gyvenimui, normaliam tvarkymui, jau, jų nebėra, mums jų trūksta. Ir turime nekontroliuojamą biudžetų deficitų ir kitų problemų. Jūs netiesiogiai kritikuojate kritikuojate mūsų nuomonę, kodėl mes nekeliame klausimo apie tvarumo politiką, sanglaudos politiką ir sanglaudos fondus. Turint galvoje, koks kaip, koks jautrus yra Graikijos krizės klausimas, tikriausiai būtų per daug rizikinga kalbėti apie, apie tai. Manau, kad tikrai nemanau, kad galime tikėtis, kad bus iš principo e, peržiūrėta sanglaudos politika. Tiesiog nėra pakankamai politinės valios. Deja, bet tikriausiai, tikriausiai tos valios pritrūks dėl finansinio reglamentavimo. Kaip žinote, tai, kas prasidėjo kaip finansinė krize, e, įsibėgėjo ir dabar jau kalbame apie konkrečių valstybių krizės ir gali būti, kad bus ir daugiau tų konkrečių valstybių krizių. E, Manau, kad susiformavo per šią krizę didesnė valia yra geriau reglamentuoti finansų rinką. Ir kai kuriuose šalise, kai kuriuose politinėse šeimose jau galvojama, kad reikia viską keisti, negryžti prie tų pačių praktikų, nes tai jūs užklups ir kita krizė. Manau, kad Graikijos krizė. E, sutelkė dėmesį į, į CDS rinką. Tai nėra pati tobuliausia rinka. Joje yra daug laisvės manipulacijai. Ir, ir labai greitai pasipelnyti. panašu, kad e, didėja politinė valia spręsti šią problemą ir galbūt bus imtasi ir konkrečių veiksmų. Uh, Labai greitai. Į klausimą dėl optimalios valiutų zonos. Aš su, pritariu tam, ką m, sakė Lukas ir porą dalykų pastebėsiu. Aiškiai, rinkų integracija yra e, veiksnys galintis prisidėti prie geresnio eurozonos funkcionavimo. Mes matėme konkurencingumo kanalus e, ir tai, kad skirtumai kaštų konkurencijoje yra pakoreguojami rinkos jėgų, bet e, rinkos integracijos lygmuo nėra pakankamai stiprus. Jeigu toliau integruosime rinką, galime sustiprinti šį kanalą ir tai labai svarbu eurozonai sustiprinti. Mes turime galvoti apie bendrosios rinkos e, darbo tvarkę, bendrosios valiutos darbo tvarkiai. Ir tam reikia politinių veiksmų, priežiūros, aš daug apie tai kalbėjau ir verta tą daryti. Dėl politikos. Jūsų klausimas ir Danielos ir uh, Lukaso atsakymai. Aš galvoju, kad darbo tvarkė turi būti e, pirmiausia susijusi su turimomis priemonėmis, o ne kurti naujas. Mano nuomonė, galimybė e, kovoti su įvairiomis krizės pasiekmėmis, joms reiškintis, bus svarbiausias dalykas – E, bus taip išbandytas ES legitimumas. Jeigu mes pasieksime ribas, išnaudosime visas turimas priemonės ir pasieksime ribą, tai tada galima sakyti, kad reikia dar kažko, bet pirmiausia turime pasiekti ribą, o mes dar e, jos nepasiekime. Eikime prie sienos, prie krašto ir tada pasižiūrėkime, ar yra kitų galimybių. E, kitas klausimas buvo pateiktas labai įdomus. E, makro e, lygmens priežiūra pagrista riziką ribojančiais principais ir kitos priežiūros rūšis susidubliavo. Ispanija, pavyzdžiui, makroekonominės priemonės buvo pritaikytos pagal 111 straipsnį tačiau ateityje galėtume pasitelkti ir e, makroekonominės priežos priemonės pagristas rizikos ribojimo principais, nes e, biudžeto problema gali tapti makroekonominė problema. O ką darysime konkrečiai? Kokių konkrečių priemonių reikėtų? Abiem atvejais iškyla problemos dėl a, investicijų į nekilnojamai turtą apmokestinimo. Mums reikia nuosaikių, nuoseklių priemonių, kurios leistų e, spręsti e, nekilnojamo turto burbulo problemą. Kaip apie makro ligmens priežiūrą pagrįsta rizikos ribojimo principais kai kalbame tik apie bankų priežiūrą, tai labai toli nesiekime bent jau. Galime tą pasakyti apie bankų sistemas, kuriuose dominuoja užsienio bankai. Ir dom, finansų sektoriaus ir vidaus šalies stabil, stabilumo dalykai yra du skirtingi klausimai. Ar norėtumėt ką nors pridurti? Tik tai e, vieną ar kitą pastebėjimą dėl, dėl bendrosios rinkos. Reikia nepamiršti bendrosios rinkos darbo tvarkės ir mano nuomonė, kai kur, kai kuriuose šalyse, ji turi būti palidėta, susijęta su socialinė darbo tvarkė bendrosios rinkos reformos, jeigu jos bus tik e, pristatomos kaip liberalizacija, gali neduoti daug rezultatų. Dėl optimalių valiutų zonų tai yra ir politinių kriterijų klausimai. E, dėl Dėl fiskalinių mechanizmų kai kurie teoretikai sako, kad tai netitinka lūkesčių, nes nėra fiskalinio stabilizavimo metodų. Ir čia atsiranda skaitumai tarp eurozonos ir JAV, kur uh, rinkos, uh, JAV pavyzdžiui, kai kurios uh, funkcionuoja geriau. Aišku, gali tai būti siejama kai kurie darbai su ateitimi. Bet dabar vyksta diskusijos dėl ES biudžeto ir galvojama, kad reikėtų principinių pokyčių. ES biudžetas maždaug yra 1 procentas BNP, bet niekada jis nesuvaidina stabilizatoriaus vaidmens. Galbūt reikia galvoti, nežin, nežinau, ar reikia galvoti apie pelno mokestį, galbūt jisai galėtų veikti prieš cikliškai. Taip pat reikia nepamiršti to, kad kai kurios ES programos per pastarus metus veikė prieš cikliškai. Pavyzdžiui, Ispanija gavo per nelik daug struktūrinių fondų lėšų ir tai prisidėjo prie bumo ar burbulo. Taigi reikia dabar kaip, galvoti, kaip E, įdėkti naujas priemonės, kurios galbūt būtų naudingos ateityje. Kitas dalykas - europietiškos, europietinės idėjos, politinis kontekstas. Galiu pasakyti, kad Vokietijoje yra aiškus netitikimas tarp e, pozicijų dėl, dėl reglamento. Graikijos atvejis e, sukėlė tam tikrų minčių svarstymų dėl priežiūros ir ekofine Lapkritį e, vyriausybė prisėmė tam tikros pozicijos ir nelabai ją pakeitė. Ir reikia pasižiūrėti, kaip Vokietijoje yra svarstomi šie klausimai. E, mes e, turime tam tikrų problemų, ne tik dėl Lisabonos starties, bet ir dėl konstitucinės teismo sprendimo, bet aš manau, kad parlamento nariai, ne tik opozicijos atstovai, uh, E, tai nėra tik opozicijos vyriausybės dalykai, bet e, visi vis dažniau dalyvauja diskusijose dėl europinių klausimų ir kai kurie parlamentarai nori užimti dar labiau europietišką poziciją negu vyriausybė. Toliau Pascal Canfan, Sančias Pezero. Prašom kalbėti nelgiau kaip po vieną minutę. bijau, kad vienos minutės nepakanka. Man atrodo, kad yra mūsų diskusijų esmė. Na ir aišku, noriu šiltai padėkoti iš širdies dalyviams. Pervanš pranešimo esmė yra išdėstyti Europos ekonominio valdymo problemą ir sulaukti parlamento pritarimo. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie šias idėjas. Visų pirma, ryšys tarp atlyginimų ir našumo. Man atrodo, tai yra viena iš priežasčių, dėl ko konkurencingumas susilpnėjo ir kai kurios šalis yra pernelik konkurencingos, o tai turi pasiekmių einamosios sąskaitos balansui, taigi mums reikia aptarinėti ir makroekonominę politiką. Ir kaip ponas Ferys sakė, per daug kalbame apie valstybės skolą, tačiau neturime priemonių prižiūrėti privataus sektoriaus, privačios skolos. Ar tai būtų makroprudencinės priežiūros priemonės ar kitos. Dabar dėl Ispanijos nekilnojamo turto burbulo. Ispanija laikėsi stabilumo ir augimo pakto, tačiau tuo pat metu atsirado nekilnojamo turto burbulas ir namų ūkiai įsiskolino iki ausų. Na, o priežiūros paketas mums padėtų, bet ar negalėtų, pavyzdžiui, Europos centrinis bankas privaloma prasme nustatyti sąlygas Ispanijos bankams, padidinti kapitalo reikalavimus nekilnojamo turto paskoloms. Ar nemanote, kad tai būtų tinkama priemonė dabar dėl einamosios sąskaitos deficitų, apie kuriuos buvo kalbėta anksčiau? Manau, kad galbūt galima rasti bendrą poziciją ir sutarti dėl trijų lygių sistemos. Matyti tam tikras ribas perviršiams ir deficitams. Galbūt komisija galėtų pasakyti, ar čia galima rasti sprendimų dėl perteklinių e, balansų ar deficitų. Taigi, norėčiau sužinoti, ar ponas Ferry pritartų tokiams korekcijams. Ačiū už e, įdomias pastabas. Man ypač įdomu, kaip e, parlamento nariai iš Europos Zanos šalies privalomas ekonominės politikos koordinavimas, e, mokesčių politikos e, koordinavimas ir paskutinio skolintojo institucijos sukūrimas. Tai yra labai įdomios savokos ir labai įdomios idėjos. Manau, kad čia bus dar daug diskusijų. Tačiau galbūt keletą minučių galėtume skirti tam padidintam uh, bendradarbiavimui eurozonoje, kokį jis galėtų turėti poveikį eurozonoje nesančioms šalims ir kokios galėtų būti pasiekmes. Kam jūs skiriate savo klausimą? Man atrodo, kad visi ekspertai galėtų pasakyti, ką jie mano apie tai. Pana Sančias. Ačiū pirmininkė. Ispanijos krizė e, kilo dėl kapitalų judėjimo, e, taip pat ir užsienio kapitalo. Todėl manau, kad ta priežiūra būtų ypatingai svarbi. Stabilumo augimo paktas e, susijęs su viešojo sektoriaus skola, bet taip pat reikia atsižvelgti ir privato, privato sektoriaus skolą. Kalbėjote apie svarbius skirtumus, kalbėjote ir apie valstybės narės konkrečiai, bet kalbant apie Europos Sąjungą, šitie principai netaikomi Europos Sąjungos biudžetui. Kaip tai susijęs su eurobonusais, kokiu vaidmeniu tu galėtų turėti eurobonusai stiprinant šitus klausimus. Taip pat kalbėjote apie algas, kaip šitie visi aspektai galėtų būti sujungti, kuriant naują Europos Sąjungos ekonomikos struktūrą. Pone Pizani, atrodo, kad jūs pirmasis turėtumėte atsakyti, nes čia atrodo jums labiau buvo skirti klausimai. Po to ir kiti galės pasisakyti. Dėl Paskalio Kampano klausimo. Atlyginimai ir našumas. Žinoma, tai yra realių valiutos kursų stebėjimo pagrindas ir būtent šiuo pagrindu galima e, rinkti rodiklius ir kurti prielaidas. Dabartinis mokėjimų balansas, iš karto pasakysiu, kad jis yra, aš, aš su, sutinku, kad reikia nustatyti tam tikrus e, tam tikras ribas, galbūt netokias pačias kaip e, stabilumo paktui Bet, tarkime, jeigu yra tam tikras e, ribos nustatomos, tai tuomet galbūt būtų galima pradėti tokios procedūros, kai jos viršijamos. Pavyzdžiui, komisija galėtų imtis tam tikrų procedūrų. E, nustatydama, ar tam tikrų ribų viršimas kelia nerima ar ne. Aišku, turint galvoje, kad gali būti įvairūs atsakymai į tą patį klausimą. Pavyzdžiui, deficitas gali būti, sakoma, didelis, bet jis yra sveikas, tačiau gali būti ir priešingas atsakymas. Tačiau nereikėtų painioti stabilumo pakto ir šios logikos. Na, dabar dėl privačių skolų. Problema yra ta, kad finansinis stabilumas ir šalies, kurioje įsisteigia bankai atsakomybei ir jeigu e, tuos abi problemos sutampa, tai galima vertinti problemas šalyje per bankus, tačiau integruotoje sistemoje tai neveikia. Taigi, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo argumento, kad e, atsižvelgiame į tokią integraciją, nes kitaip tada būtume priversti sakyti, kad bankų sistemos integravimas yra blogas dalykas. Tačiau negalime sustoti pusiaukelėje, nes ateityje taip nepavyks. Pavyzdžiui, kai daugiau vidurio Europos šalių prisijungs prie eurozonos. Po to uždavėte klausimą apie atlyginimus, man atrodo, jį atsakiau. Bendros atsakomybės klausimas. Aišku, jis ir keliamas, turi būti keliamas Europos lygių. Ir parama nėra garantuojama iš bendrijos biudžeto. Net nėra konceptinių priežasčių skirtingai traktuoti bendrijos paramą valstybės narą ar, ar kelių valstybinarių paramą trečiai valstybei nariai. Nėra konceptualaus skirtumo tarp šių dalykų. Pone Švarcer, dėl klausimo apie Junktinę karalystę, kurį puikiai suprantu. Aš kritikavau nenorą politinę prasme iš kai kurių valstybių narių pusės spręsti eurozonos problemas. Matau nerimą, kad gali būti nuomonių skirtumų, tačiau gali būti ir institucinių skirtumų, kurie skaido eurozoną. instituciniai ryšiai ES visada bus stipresni ir einant pirmin, institucionalizuojant eurozoną, toks ryšys turėtų išlikti. Todėl aš sakau, kad turėtų būti panašus ryšys kaip tarp Eurogrupės ir e, Ekofino, kurie sustinka vieną dieną prieš e, ministrų tarybą, tą patį daryti ir per pavasario ministrų tarybą, kad e, įvyktų valstybių ir vyriausybių vadovai vieną dieną prieš ir savo diskusijas perkelti į platesnį, e, platesnį forumą. Reikia ir toliau galvoti apie ES problemas tokias, kokios jos yra. Dėl atlyginimų problemas. Be to, ką sakiau anksčiau, kad reikėtų stiprinti Europos, Eurozonos makroekonominį dialogą, tą vadinamą Kelno procesą, kuris buvo pradėtas anksčiau reikėtų turbūt įtraukti ir socialinius partnerius didesniu mastu. Nes jeigu kalbame apie konkurencingumą, kalbame ir atlyginimus ir vyriausybės gali tik tai nedėlių mastų įtakoti, ką daro socialiniai partneriai atitinkamose darybose. Labai trumpai, manau, kad euro sukūrimas yra vienas didžiausių integracijos žingsnių ir tai turi reikšmės ekonominiam valdymui tiek kiekybiškai ir kokybiškai. Tai skiriasi nuo kito teisino aspekt, kitų teisino aspektų valdymo. Ir tai turi reikšmės tiems, kas yra eurozonoje, kas ir kas nėra. Svarbiausia, reikia palikti atviras duris ir išlaikyti ryšius tarp eurozonoje esančių ir nesančių valstybių. Ir paskutinis dalykas. Aš minėjau mokesčių politiką. Aš spėju ir tikiuosi, kad mokesčių politika e, paklius į darbo atvarkę ne tik, kai kalbam apie eurozonos valstybės narės, bet ir apie visas 27 ES narės. Na ir galiausiai Otmar Karas ir Pervanš Perės. Ponios ir ponai, vienas dalykas, kuris man kelia nerimą, tai yra, kad ši diskusija yra labai bendra. Kalbame apie valdymą. O mano klausimas būtų. Ar viena mūsų problemų nėra tai, kad taisyklės, kurių laikomės, e, kurios nustatytos, jų daugelio atveju nesilaikoma. Ar iš tikrųjų iš tikrųjų reikia pradėti kalbėti apie naujas valdymo taisyklės. Ar nesvarbiau būtų visų pirma išnaudoti turimus metodus, nes juk neteisinga sakyti, kad viskas prasidėjo nuo krizės. Daug ką galima priskirti e, tam, kad nebuvo laikomasi taisyklių ir tai sustiprino krizę. Ar būtinai, kad viskas, ką esame sukūrę, yra blogai? Taigi klausimas yra, kur reikia papildomų priemonių šalia to, ką jau turime kokie yra esamos sistemos trūkumai ir kur reikia kokių papildymų. Ačiū, turiu vieną konkretų klausimą ponui Pizaniferiai. Kai sakote, kad reikia nacionalinių lygių kurti nacionalinės priemonės, skirtas konkurencingumo atlyginimų problemams, ar galėtumėte papildyti šią idėją, ką jūs turite galvoje? Ir Dėl fiskalinių klausimų aš, aišku, sutinku, tačiau čia neseniai Mario Monti mums pasakojo, ką jis mano apie savo įgaliojimus. Man susidarė įspūdis, kad yra tarsi ir išduodamas pradinės pozicijos, tarsi jis sako, kad, kad reikia stengtis užbaigti vidaus rinkos kūrimą, Tai labai svarbu. O klausimai dėl finansų rinkų ir kapitalo rinkų yra nepakankamai vertinami. Galbūt mums užtruks 10-15 metų, kol išbrisime iš šios krizės. Ir paskutinis dalykas. Man e, iš tikrųjų erzina ši institucinė diskusija, per daug apie tai kalbame, tačiau problema yra reali. Visi sakome, kad, kad nenorime, jog teismai vadovautų vyriausybėms, tačiau neseniai nusprendėme, kad negalime kurti centrinės ekonominio valdymo institucijos. Jeigu darome Turime nuostatas e, makroprudenciniai priežiūrai. Tačiau kaip galime, kiek galime kesti tą sumaištį prasidėjus Graikijos kriziai, reikėjo sušaukti Eurozonos e, ministrų posėdį, Zapatero tai to nenorėjo daryti. buvo kalbama, kad visos priemonės yra sutartyje, tačiau niekas jų neįgyvendina, nes niekas tam nevadovauja. Niekas nieko nedaro, nei Zapatero, nei Albūnija, niekas. Visi sakome, kad yra daug priemonių, reikia jas įgyvendinti ir reikia nugalėti tą neveiklumą. Um, Ačiū. Pirmiausiai, ponui Karasui atsakysiu, visiškai pritariu dėl Graikijos. Bet kokios taisyklės yra tos, kurių Ispanija nesilaikė? Nematau, kur jie ko nesilaikė. Jie žaidė, taip sakant, pagal taisyklės. Tiesiog jie turėjo biudžeto perteklių. Aš nenoriu vienodai žiūrėti į abi dvi šalis. E, žinoma, Ispanija turi problemų, bet tos problemos labai skiriasi nuo Graikijos. Uh, problemų. Ispanija atsidūrė krizėje, nors laikėsi visų reikalavimų, ar ne? Niekas nesilaikė Lisabono strategijos, štai kodėl e, mes esame tokioje problemoje. E, jeigu niekas nesilaikė, tai kodėl tokie skirtumai, pavyzdžiui, Vokietija irgi nesilaikė, bet neturi tokių problemų kaip Ispanija. Visiškai pritariu, kad dalis problemų yra susijusi su e, įgyvendinimu taisyklių, kurias sukūrėme. Bet ne kyla, kyla ir nereikia visko suversti vien tik tai įgyvendinimui. Manau, kad dėl konkurencingumo. Kai kurios šalis labai daug e, nuveikė prieš įstodamos į euro zoną, kūrė priemonės, e, kurias taikys, tai pavyzdžiui, Suomija, o kai kurios valstybės narės nieko nedarė, tiesiog įstojo į euro zoną ir viskas, kad finansų ministrai ir centriniai bankai spręs visas problemas. Bet nebuvo jokios bendros konkurencingumo politikos eurozonoje ir čia reikia kažką nuveikti. Tos priemonės gali būti įvairios, centralizuotos, necentralizuotos, dėl to reikėtų gal dėrėtis. Ir kiekvienoje šalyje tos priemonės yra skirtingos savo pobūdžių. Bet žinoma, reikia bendros priežiūros. Buvo klausimas dėl mokesčių, dėl centrinių bankų valdymo. Nemanau, kad tai gerai centriniams bankams. Reikėtų skurti tokią situaciją, kur vienintelė Nėra gerai tokia situacija, kai vien tik tai Centrinis bankas yra pagrindinė institucija ir atsakinga institucija. Tuomet Centrinis bankas turi per daug atsakomybės. Tai yra vienintelė institucija, kuri turi atsakomybę ir tai yra pavojinga. Taip, mes turime, tais, yra taisyklių, kurios nėra pakankamai įgyvendinamos stabilumo ir augimo paktas e, tapo per daug lankstus diplomatiškai kalbant. Taigi dar prieš Graikijos krizę buvo daug problemų. Yra ir kitų taisyklių, finansinių reglamentavimų, kurių nėra laikomasi. Manau, kad dabartinė krize parodė ne tik tai tai, kad taisyklių nėra laikomasi, bet ir tai, kad dauguma, liet, dauguma Europos politikų tiesiog neatsižvelgia į tuos reglamentavimus ir tai yra politinė problema nesusijusi su tuo, kad trūksta reglamentavimo. pritariu dėl pono Kavaso klausimo, kad tai yra proceso ir indikatorių ir kintamųjų problema. Kalbėdama bandžiau paaiškinti, kodėl nepavyko įgyvendinti tų nuostatų. Ir tai yra kompetencijos perdavimo problema. Manau, kad teks spręsti šią problemą vieš, viešesniais būdais, viešų būdų. Graikija stengiasi tvarkytis ir Ispanija ir kitos šalis, kurios turi paprančių problemų, tikriausiai irgi imsis e, priemonių. O Vokietijos požiūris irgi keičiasi, yra naujų nuomonių e, ir Vokietijos viduje jau parlamente yra diskutuojama apie mūsų augimo politiką. Taigi pokyčiai vyksta, nors ir lėti, bet vyksta. Ir realistiškai kalbame, tai, kalbant, tai yra vienintelė, vienintelis kelias, kurio galima eiti. Ačiū, baigėsi pirmoji diskusija, dėkoju visiems pasisakiusiems. So, wir kommen nun zum zweiten Teil unserer. Dabar antroji programos dalis. Dar kartą trys prelegentai pasisakys. Jų gyvenimo aprašymas jau jums išdalyta. Šalia manęs sėdi iš kairės ponas Pedro Peres. Jisai dirbo vyriausybėje daug metų, dabar vadovauja bendroviai šalia jų e, sėdi ponia Ann Petifor, ji e, yra e, žinoma, kai pradėjusi kampaniją Našumas 2000, siūloma sumažinti 100 milijardų skolą vargygoms šalims šią kampaniją. Ji taip pat dalyvauja įgyvendinant daug panašių projektų ir taip pat dalyvauja diskusijoje ponas Luka Paulaci. Jis yra uh, darbdavių organizacijos konfindustrija vadovas ir jisai uh, turi daktaro laipsnį iš Bokonių universiteto. Taigi, iškart prašysiu poną Peresą pradėti. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už tai, kad suteikėte man progą dalyvauti šitame komiteto posėdyje, kur kalbama labai svarbiomis temomis, svarbiomis ES ir valstybėms narėms. Pirmiausiai norėčiau pabrėžti, kad kalb... mūsų debatuose, taip pat ir žiniasklaidoje per pastarosius mėnesius, per pastarąsias savaitės, iš to galima spręsti, kad krizė įvyko dėl to, kad buvo prastas fiskalinis administravimas. Ir dėl to jau beveik net nediskutuojama, tai jau kaip ir faktas atrodo. Ir kalbama apie tai, kad krizė įvyko todėl, kad buvo nepakankamai geras finansinis reglamentavimas, nepakankamas ir netinkamas. Taip pat ir dėl monetarnės politikos, kuri nebuvo pakankamai e, tinkama į savo, į savo pristatymą įtraukiau ištrauką iš TVF dokumento kuriame aiškiai apibrėžiama, kaip ta krizė kilo ir kaip nepakankamas ar netobulas finansinis reglamentavimas apsunkino krizę. Monetarinė pinigų politika, kurią vykdo mūsų centrinis bankas, taip pat galėjo būti labiau nukreipta į tikslus, kurie apibriešti sutartyje. Apie pinigų politiką reikia kalbėti plačia prasme, ne tik kaip apie sintezę tarp, ar, ar ryšio tarp infliacijos ir palūkanų normų. Ne, reikia kalbėti apie visus kintamuosius, apie pinigų srautus, apie rinkas, tam, kad galėtumėm pasie... prieiti akivaizdžios išvados. Tai, kad dabar centrinis bankas, kuris numatė išimtinės priemonės spręsti e, svarbes problemas dėl didelių rinkų, didelių rinkų problemas, kitas problemas Europoje. Supratus, kad nebus lengva grįžti į tą ankstesnę situaciją, buvo sukurti, e, sukurti tam, tikri, tam tikros sistemos kredito institucijoms. Tačiau, nepaisant to, kad e, kreditas ar skola ES vis dar yra ne, rodo negatyvius um, duomenis. Bank, Centrinis bankas ėmė vykdyti šias priemonės, kurios yra laikinos. Ir galbūt buvę geriau palaukti tam tikros normalizacijos rinkose, tam tikro susibalansavimo rinkoje. Taip pat reikia pripažinti, kad jeigu neturime tinkamos pinigų politikos, fiskalinė politika gali padėti, kaip ir padėjo, e, suteikti stimulų tokioje situacijoje kaip likvidumo trūkumas. Ir ta fiskalinė politika lyg ir prisidėjo prie problemos sprendimo, bet fiskalinė politika negali e, ilgalaikių terminų pakeisti tinkamos geros pinigų politikos, monetarinės politikos. Kitaip tariant, reglamentuojant bankų veiklą ir vykdant centrinio banko politiką, čia turiu galvoje politiką, kaip atstatyti e, teigiamas rinkų sąlygas ir, ir bankų veiklą, kad būtų daugiau likvidumo prieinamo šeimoms ir, ir, ir, ir, ir įmonėms. Taigi fiskalinė politika tą pasiekti turi labai nedaug būdų, jinai yra, nėra, nėra tas įrankis, kuriuo tai pasiekiama. Ir jau pasiekėme tokį lygmenį, kur verta susirūpinti. Ir tas susirūpinimas atsispindėjo ir mūsų šiandieninėme, šiandieninėje diskusijoje. Reikia nepamiršti, kad e, tinkamo produktyvinio aparato finansavimas, tinkamas finansavimas yra labai svarbus ir kol mes jo neatstatysime, negalime tikėtis išnaudoja jau visą fiskalinę politiką ir jos e, priemonės, negalime tikėtis, kad atstatysime ekonomiką. Dabar pereisiu prie aspektų, kurie labiau susiję su fiskalinė sritimi. Kokį mes pasimokėme iš tos krizės? Pasimokėme ateityje labiau stebėti ir sukurti fiskalinę erdvę, fiskalinės veiklos erdvę, kurioje valstybės galėtų lankščiau valdyti visą padėtį. Bet čia jau kalbu apie ateitį. Šiandien svarbiausias susirūpinimas yra tuo, kad mažindami viešai deficitą sugebėtume sumažinti e, riziką ir žalą. Ir svarbiausia apsaugoti išlaidas infrastruktūrai, mok, e, švietimo sričiai ir kitoms sritims, kurios padeda, padėtų išeiti iš šitos krizės ES kaip sustiprintai sąjungai. ES lygmenių krizė, kaip jau buvo kalbama šiandien, parodė, kad institucinė prasme ES nebuvo pakankamai gerai pasiruošusi. Europos ekonominės ir pinigų bendrijos sutartyje yra tam tikrų taisyklių, nuostatų, kad per sekančius metus, kai vystėsi sąjunga. Spėtų pasiruošti, bet taip neįvyko. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad dabar yra kritinis laikotarpis, kai galime nuspręsti, kokių veiksmų pinigų politikoje ir fiskaliniai politikoje ES lygmenių reikia imtis. Ir turime pripažinti, kad nei centrinis bankas, nei vyriausybės, nei komisija nereagavo pakankamai greitai ir teisingai į, tuo, į tai, kas atsitiko. Ir tai irgi yra pamoka, kurios reikia nepamiršti ir e, prisiminti ateityje įmantis tam tikrų priemonių. Pabaigai norėčiau pabrėžti, kaip ir kiti prelegentai pabrėžė, kad norint išbristi iš šitos krizės reikia kurti didesnę sąjungą Europė, Europos lygmenių, stiprinti Europos sąjungą, per geresnę, vieningesnę, e, vieningesnį finansinį reglamentavimą. Šitoje srityje jau yra dirbama, bet dirbama pakankamai lietai ir jau greitai bu, sukaks treji metai nuo krizės pradžios, o mes vis dar kalbame apie esminius finansinio reglamentavimo ir pinigų administravimo politikos klausimus ir biudžeto klausimus. Reikia aiškiau interpretuoti, nurodyti Centrinio banko tikslą, jo, jo misiją, jo viziją. Jis turėtų dirbti pirmiausiai siekdamas kurti stabilumo, bet kai tas stabilumas jau yra pasiektas, Centrinis bankas turėtų siekti ES tikslų. Ir dabar yra akivaizdu, kad mes turim pakankamą kainų stabilumą, ir taip pat akivaizdu, kad kainų stabil, stabilumui nekyla e, pavojus trumpalaikiu laikotarpiu. Tačiau Centrinis bankas daugiau dėmesio kreipia į, į tai, kad reikia nutraukti e, laikinas priemonės. o ne, o ne kreipia dėmesį į tai, kaip prisidėti prie e, pagrindinių tikslų sėkimo, kaip pavyzdžiui mm, darbo vietų kūrimo, nedarbo mažinimo. Kita vertus, kaip galime kalbėti apie e, fiskalinę politikų koordinavimą, jeigu jeigu turime tokią situaciją ES, kokią turime, iš tiesų ES biudžeto sustiprinimui reikia daug politinės valios. Šiuo metu kalbama apie finansinių e, operacijų biudžetą. Tai į tai turėtume žiūrėti bendrai, ne konkrečioje valstybėse. Uh, apie tai reikia kalbėti ir su JAV, ir su Azijos valstybėmis. Tai yra biudžetas, kurį reikia reglamentuoti ir surinkti ES lygmenių, kad galėtumėm vykdyti didesnės programas, tamesnės programas ir tam, kad krizės laikotarpiu ES turėtų priemonių, e, kurių galėtų iškart imtis norėdama kompensuoti e, krizės pasiekmes tam tikrose valstybėse narėse. Dabar žodis poniai Petifor. Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad aš e, esu Naujusios ekonomikos fondo atstovė, taip pat e, The Green New Deal e, viena iš autorių knygos. E, šiandien e, daug girdėjome, kad, e, sakoma, nebereikia grįžti prie pradinės padėties, bet per vėlu apie tai kalbėti mes jau grįžome prie jos ir bankai grįžo dar prie geresnės padėties negu buvo. Ir trešdalis eurozonos BVP viešųjų pinigų buvo skirta paremti bankams, bankai labai greitai atsigavo ir akcijų birža pradėjo labai gyvai veikti, premijos toliau mokamos, bet e, bankų sektoriuje yra tikrai viskas gerai, nes konkurentų daug nebeliko. Taigi iš tikrųjų nebesakykime, kad nereikia grįžti prie įprastinių reikalų, nes jau ten esame. Iš tikrųjų, kai galvojame apie ekonominės priemonės, kurias turime, labai dažnai jas neteisingai suprantame. Profesorius Halbergas savo dokumente, kurį pateikė šiam susitikimui, sako, kad e, rinkos e, teikia pinigus, o valstybės turi juos leisti. Iš tikrųjų, reikia galvoti apie priežastinį ryšį, iš kur atsiranda pinigai. Pirmiausia, kreditoriai sukuria pinigus mano šalyje, tai daroma jau nuo 17 amžiaus pabaigos, 169 ketvirtųjų metų, bet 2009 metais ECB sukūrė 442 milijardų milijardų eurų rinkoms. 1121 bankas dalyvavo šioje operacijoje ir pasinaudojo sustiprintą kredito paramą. Taigi trečdaliui eurozonos buvo skirta pagalba. Mano šalyje e, trečdalis BVP, o mano šalyje du trečdaliai buvo skirta bankams paremti bet tai susijęs su Junktinės karalystės e, valstybės skola. Mes turime tai suvokti. E, Keynesas dar ketvirtajame dešimtmetyje bandė paaiškinti e, ekonomistams ir daug kas to nesuprato. Štai ką aš noriu pasakyti. Pernai centrinis Anglijos bankas iš kažkur išpaišė 200 milijardų uh, E, svarų. Ir tai leido, e, padėjo paskui finansuoti vairios priemonės e, Junktinės karalystės vyriausybės biudž... def... biudžeto deficitui. Reikia suprasti, kad kas yra pinigai, kas yra kreditas. Keinsas bandė tai paaiškinti ir kiti, bet istorijos bėgėje ekonomistai to nesuprato ir dabar nesupranta. Bankų pinigai nėra prekė jie e, nesusiję su pasiūla ar paklausa, tai nėra kažkas kaip nafta, auksas ar tulpės. Ir galimybės čia yra neribotos. Mes visai neseniai tą matėme, kai pono Benankės buvo paklausta per televiziją. Pirmą kartą e, Centrinio banko vadovas davė interviu televizijai ir žurnalistas jo paklausė, kur jis rado 160 milijardų eurų e, AIG pagalbai suteikti. Mes žinome, kad AIG ne bankas, tai buvo draudimo bendrovė. Bet dėl krizės e, buvo suteikta pagalba iš Centrinio banko, tai kai paklaustas buvo e, ponas Benankė, iš kur gavo šitų pinigų, tai jis pasakė, kad mes paprasčiausiai tik tai padidiname tą sąskaitą, kurią turi bankas e, federalinėme rezervų banke. Bet iš tikrųjų gerai, kad tai buvo, nes jeigu ne, tai krizė būtų buvusi dar gilesnė tik tai vienas nusiskundimas, kad pagalba dažnai suteikima be sąlygų. Ir dabar dažnai sakoma, kad reikia turėti santaupų bankę ir tik tada galime pradėti ekonominę veiklą. Graikija turi sukaupti santaupas bankę prieš padėdama ekonominę veiklą, kuri duotų pajamų, kuri galėtų apmokėti didžiulę e, privačią skolą tiek Graikijoje, tiek Europoje ir kad galėtų finansuoti valstybės skolą. Bet jeigu vadovausimės šią logiką, kad pirmiausia reikia santopo, tik paskui pradėti ekonominę veiklą, tai tada niekada negausite pajamų. Ir tai taip pat reiškia, kad ekonominė veikla apribojama yra santaupų. Keinsas jau savo laiku sakė, kad mes galime leisti savo naudotis tuo, ką sukūrėme. Mes galime leisti savo tai, ką sukūrėme dėl magiškos kredito galios. Aš noriu pasakyti, kad visa mūsų dabartinė problema kai e, eurozonoje mažėja ekonominės veiklos apimtis, milijonai žmonių neturi darbo, tūkstančiai fabrikų bendrovių bankrutuoja kasdien. Ir ši problema gali būti sprendžiama kuriant kreditą. Aišku, jį reikia valdyti, reikia sukurti e, tam tikrą aplinką. Kreditas e, yra inflecinio pobūdžio normalioje aplinkoje. Mes matėme, kad buvo infliacijos apraiškų ir turto infliacija atsirado, bet e, centrinių bankų darbuotojai netkreipė pakankamai dėmesio į tą reiškinį. Jeigu trūksta ekonominės veiklos, reikia, kad į sistemą būtų įdėkta kredito ir su aktyvinti tokiu būdu ekonominę veiklą. Taigi e, trešdalis e, Eurozonos BVP buvo įpumpuota į bankus, bet tai nenuėjo toliau, nenuėjo įmonėms, kurios kūrė ekonominę veiklą ir kūrė pajamas, kurios galėtų apmokėti tiek e, privačias, tiek viešąją skolą. Dar vienas neteisingas nedėsinga mintis yra tokia, kad e, mokesčius kad skolą galima gražinti padidinus mokesčius arba sumažinant viešasias investicijas, viešąjį finansavimą iš biudžetą. Bet aš noriu pasakyti, kad yra trečias būdas, tai yra pajamų kūrimas. Jeigu mes uh, iš pradžių nuleisime kraujo pacientui, tai tas pacientas labai nusilps ir nebegalės dalyvauti jokiai ekonominiai veikloj. Mes e, nukirsime galimybę gauti tiek viešajame sektoje paimų, tiek privačiame. Mes turime galvoti apie viešasias išlaidas, pavyzdžiui, e, valstybės finansuojamuose darbuose ir tai sukurs tam tikras pajamas. Mes dažnai neteisingai panaudojame valstybės uh, finansavimą. Jeigu jis būtų skirtas e, valstybės finansuojamiems darbams, pavyzdžiui, sprendžiant aplinkosaugos iššūkius, kurie iškils ateityje, ateityje čia mes galime sukurti daug darbo vietų ir kitose srityse taip pat. E, finansuojant valstybės darbus galima sukurti daug pajamų ir atsiras multiplikatorius. Šiais laikais multipli... to termino ekonomistai nevartoja, tai yra Keinso sukurtas terminas. Jeigu pasižiūrėsime į e, Graikiją, žmonės e, moka mokesčius, eina į parduotuvę, moka PVM, e, krautuvininkai moka PVM, Tai yra labai paprastas procesas, bet ne visuomet aiškiai suprantamas. Ir jeigu nebus imtasi mano siūlomų priemonių, man atrodo, eurozonos ūkis dar labiau trauksis. Daug kur Europoje, konkrečiai Vokietijoje, galvojama, kad gali būti panašių reiškinių kaip Japonijoje, bet noriu pasakyti, kad Japonija, kaip dabar Vokietija, turi labai didelį e, perviršį einamosios sąskaitos dėl eksporto ir galvoju, jeigu nebus e, bus mažinamas viešas valstybinis finansavimas, tai tada iš tikrųjų e, pradės reikštis defleciniai reiškiniai. Aš noriu dabar Jums pailustruoti savo mintis viešojo sektoriaus skola Britanijoje. E, šie skaičiai parengti mūsų išdo ir matote, kad 33 metais viešojo sektoriaus skola pakilo iki labai aukšto lygmens O paskui e, Ban, e, Anglijos bankas, išdas, e, finansų ministerija ėmėsi labai griežtų priemonių ir skola sumažėjo prieš karą, paskui reikėjo Britanijai labai daug skolintis, daugiausia negu bet kada istorijoje. Ir 46 metais mūsų skola sudarė 256 e, e, BVP procentus, tai buvo milžiniška, dabartiniai skolos e, lygmenys atrodo maž, labai maži, menki palyginti su tuo. Ir kas atsitiko, Britanijos vyriausybė pradėjo leisti pinigus, sukurta sveikatos apsaugos sistema, viešoji aprūpnio būstų sistema švietimo sistema. Ir kas atsitiko? Vyriausybės skola e, lietai, bet labai aiškiai pradėjo mažėti, atsigaunant ekonomikai, buvo gauta daugiau pajamų ir tai yra labai gera pamoka mums visiems. Tikiuosi, kad šio komiteto e, nariai taip pat atsižvelgs į šios pamokos rezultatus, rašydami savo pranešimą. Ačiū. Ponas Palacijai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems parlamento nariams, kad pakvietėte mane į šį klausimą. Taip pat noriu padėkoti už labai įdomią, aistringą diskusiją ir išgirstas iki šiol idėjas. Manęs buvo paprašyta pakalbėti apie biudžeto politiką kaip priemonę ekonominiam atsigavimui Ir pirmiausia, noriu priminti, kad mes esame iki šiol nebūtoje situacijoje, nes ši krizė yra didžiausia nuo didžiosios depresijos laikų. Tuo metu nežinojome, kaip valdyti krizę ir depresiją. Dabar bandome eksperimentuoti, taikyti naujas priemonės. Taigi Mes bandome, bandome ir atgaivinti ekonomiką ir taip pat galvoti, kokia turėtų būti iš to gaivinimo išeimo strategija. Taigi, kad turėtume išeimo strategiją, turėtume turėti ir įėjimo strategiją, taip sakant, į didesnę augimo kelią. Noriu priminti, kad Europos viešieji finansai uh, e, patiria na, iki šiol nematytą išlaidų padidėjimą ir didesni deficitai ir skolos kelia grėsmę ekonominiam augimui. Čia matote e, viešosios skolos na, tam tikrą prognozę tolimai ateičiai, tai yra techninės projekcijos, kurios kuriuose nesižvelgiama į šalių priemonės mm, siekiant spręsti e, gyventojų senėjimo ar kitas problemas. Kaip sakiau, vyriausybių deficitai turi neigiamą poveikį augimui. TVF vertinimai rodo, kad 10 procentų skolos padidėjimas sumažina metinį augimą 0,2 procentais BVP, taip pat ir dėl didesnių palūkanų. Taip pat noriu priminti, kad šiuo metu ES potencialaus augimo vertinimai sumažinti ES komisijos nuo 2 procentų per metus iki 1 procento, būtent dėl krizės. Toliau Patilio Porson ir Riči rašo, kad neigiamas e, poveikis augimui dėl skolos taip pat e, egzistuoja ir yra įrodymų, kad per 15 metų prieš krizę buvo neigiama koreliacija tarp e, skolos dydžio ir augimo. Iš krizės negalime išeiti tik padidindami, galime išeiti tik tai padidindami augimo tempą. Prieš krizę Europoje vidaus paklausa buvo labai nedidelė palyginti su pasauliu ir jungtinėmis valstijomis. Nors ES ir yra didžiausia pasaulio rinka tiek gyventojų skaičiaus prasme, Čia matome skaičius palyginti su pasaulio skaičiais ir taip pat pagal BVP. Taigi, kaip padidinti augimą ir tuo pat metu e, pakoreguoti viešąją skolą. Svarbu skirti dėmesio viešų išlaidų sudėčiai ir e, mokesčių lygiui. Europoje senėjant gyventojams e, viešai, viešoji skola padidės iki 5 procentų per metus eurozonoje, iš dalies dėl to, kad reikės daugiau išlaidų pensijoms, sveikatos apsaugai, ilgalaikiai priežiūrai. Ir kaip galima e, e spręsti šias problemas didėjančio išlaidų. Galima padidinti mokesčius, tačiau žinome, kad tai daro neigiamą poveikį augimui. Taip pat galima mažinti išlaidas bet turime atsižvelgti į tai, kad kai kurios išlaidos turi didelį poveikį augimui, ypač išlaidos e, moksliniams tyrimams, švietimui, infrastruktūrai. Taigi, kokios galėtų būti idėjos išeimų iš paramos? Žinoma, galime stiprinti fiskalinės taisyklės ES ir nacionalinių lygių, didinti e, taisyklių laikomasi patikimumą, e, didinti viešo administravimo efektyvumą ir nustatyti tam tikrus rezultatų e, e, rodiklius, mažinti administracinę naštą, kurti viešojo valdymo rodiklius, mažinti išlaidas, didinti viešo, viešų ir privačių partnerysčių mastą, reformuoti pensijų sistemas ir galinti sveikatos, sveikatos priežiūros sektoriaus veiksmingumą. Tačiau daugiausia norėčiau pakalbėti apie tai, kaip pereiti prie strategijos skatinant augimą. Reikia e, daugiau dėmesio skirti švietimui, mokymui, daugiau lėšų skirti E, moksliniams tyrimams, naujovėms, infrastruktūrai ir taikyti mokesčių reformas, kurios stiprina augimą. Aš manau, kad e, didesnis atitikimas tarp švietimo tikslų ir e, bendrovių poreikių yra svarbus dalykai, kad, kad paskutinė karta nemokėtų už šią krizę. Reikia pasinaudoti galimybėmis, kad žmonės galėtų e, galimybėmis žmonėms lankščiai e, veikti rinkoje ir ir nors būtina susidoroti su demografinėmis problemomis, reikia ir palengventi socialinių sistemų būklę, reikia padidinti dalyvavimo darbo rinkoje sistem, e, kie, e, mastą, e, numatant geresnį švietimą, taip pat vaikų priežiūros lankstumą. Visoje Europoje reikia gerinti švietimo sistemas ir kad darbuotojų kompetencija nuolat gerėtų o nedirbantieji galėtų e, įgyti naujų įgūdžių. Daugiau išteklių reikia skirti e, moksliniams tyrimams ir inovacijoms. 3 procentai BVP tyrimams galėtų padidinti BVP nuo 2,6 iki 4,4 procentų. Ir viešosios politikos parama yra labai svarbi šiam procesui. Tai galima pasiekti geriau koordinuojant nacionalinės tyrimų programas su Europos mokslinių tyrimų zona ir sritimi. Aišku, kad e, prioritetai infrastruktūros investicijoms e, rodo, kad e, trilijonai eurų tam reikalingi gyvendinant Europos standartus aplinkos sektorėje, vandens, atliekų tvarkymo, geležinkelių, kelių e, statymas ir taip pat pristaikant prie klimato kaitos. Ir pagaliau, mokesčių reformos, kurios dina augimą, reikia sukurti paskatas dalyvauti e, rinkoje ir kad apsimokėtų žmonėms dirbti. Paprastos E, mokesčių sistemos padeda išvengti dvigubo apmokestinimo, tuomet galima sulaukti daugiau investicijų, priekybos e, masto ir e, taip dalyvavimas rinkoje tampa patrauklesnis ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Labai ačiū. Taip pat šiandien pas mus yra ir profesorius Markas Halerbergas kuris šiai sesijai parašė, pateikė tam tikrą mm, dokumentą. Ir norėčiau paprašyti poną Haverbergą per tris minutės pasistengti rezumuoti jo dokumento esmę. Pasistengsiu kalbės angliškai šitame dokumente. Žinoma, negaliu dabar visko aptarti, bet yra du argumentai, kuriuos norėčiau paminėti. Pirmiausia, pas, e, parašiau tokį pavadinimą Europą kryškelėje. Tai yra toksai dramatiškas pavadinimas. Bet jeigu pažiūrėsime, kas daroma yra kitose federacijos, nors ES nėra kaip ir federacija, tai yra ko pasimokyti. Mm, rinkos disciplinos stiprinimas. Žinau, kad tai turi blogą reputaciją, bet aš visgi ginčičiaus, kad reikėtų išmokti gyventi, sutarti su rinkomis, nes mes iš rinkų gauname pinigus. Kaip tai galima panaudoti efektyviai? Suprantame, Suprantame, kad rinkos nėra tobulos, taigi ką ES galėtų padaryti, stiprindama rinkos discipliną. Pavyzdys galėtų būti. Obligacijų rinka JAV e, yra puikus e, rinkos disciplinos pavyzdys ką ES galėtų, kaip galėtų pasimokyti ir kaip galėtų sustiprinti rinkų e, discipliną. E, kalbant apie stabilumo ir augimo paktą, iš, pagrindinis iššūkis būtų sukurti prevencinį mechanizmą, kad ir gyventojai ir rinkos gautų daugiau informacijos kad rinkos galėtų siūsti signalus, kad žinotumėm, kas vyksta rinkose. Dabar mažai kas supranta iš Europos komisijos ir tarybos siunčiamus ženklus, signalus. Ir mes palyginome komisijos ir tarybos rekomendacijas. Ir tarybos susilp, taryba susilp, susilpino savo rekomendacijas, lygnant su to, kas buvo parašyta komisijos dokumente galima, kitas, kitas mm, būdas būtų susilpninti rinkos discipliną. Ir eiti prie didesnio, didesnės politinės integracijos, nesucentralizavimo. Taigi antroje dalyje mano dokumento parašta, žiūrėkime į Braziliją, kaip jie, ką jie daro ta sistema prieš 2000 metus atrodė labai netobula, buvo patirta labai daug reformų, e, pavyzdžiui, dėrybos e, tarp valstijų ir federalinės valdžios, e, kas metus yra vykdomos peržiūros patikrinimai, iš federalinės valstybė, valdžios tikrinama, kas vyksta valstijose ir jeigu valstijos nesilaiko nuostatų. Tai gali būti sumažintos išmokos iš centrinės e, vyriausybės, to dar nėra įvykę. Ir kitas galimybė, šiek tiek per radikali Europai, tai galima netgi įkalinti politikus už tai, kad nesilaiko tam tikrų fiskalinių nuostatų. Tai yra labai radikalu, bet uh, Brazilijoje jau įvyko ne kartą, ypač merai yra įkalinti. Taigi mintis mano tokia, kad egzistuoja. kad yra galimybių, yra, yra kitokių sprendimų, kurie veda prie mm, tinkamo rezultato. Pirmininkas, ačiū. Dabar Klausimai, ponas Alvarėsas klaus pirmas, toliau kolega Baigel, Paskal, ne, nenorėtų. Taigi, ponas Alvarės, ponia Alvarės, ačiū pirmininkė, ačiū visiems pasisakusiems. Manau, kad šiandien Aptarėme labai skirtingas galimybės, kaip išbristi iš šitos krizės ir kaip užkirsti kelią galimom krizėm ateityje. Buvo kalbama apie tai, kad užtenka pritaikyti dabartinės taisyklės, dabartinės nuostatas, tačiau <clears throat> buvo priminta ir tai, kad tokios šalis kaip Ispanijos ir, kit, Ispanija ir kitos šalis taikė visas nuostatas, bet to nebuvo pakankama, kad išvengtumėm krizės. Taip pat buvo kalbėta apie tai, kad mums reikia e, didės, labiau Europos, labiau suvienintos Europos. Norėčiau paklausti pono Pedro, Kaip manote, ar būtų naudinga sukurti Europos finansinio stabilumo fondą, kaip panašu kaip į TVF, kokie būtų pliusai ir minusai tokio fondo ir kokia turėtų būti ta institucija, nuo kurios turėtų priklausyti šitas fondas, taip pat ką Jūs manote apie e, garantijos, garantinį fondą, kurį galėtų sukurti Europos Sąjunga? Uh, in... Kai pradėjome klausimus mūsų komitete, iš pradžių kalbėjome tik apie finansinę kontrolę ir finansinius mechanizmus. Dabar mes periname prie finansinės krizės temų, prie to, kad finansinė krizė perėjo į socialinę krizę. Ir ne šitie, ne, ne mes turėtumėm spręsti, kokių naujų priemonių, kokias naujas priemonės mes esame pasirengę priimti ir kokias galėtumėm paremti. Žinoma, tai yra svarbus klausimas ir e, kai kas iš ankstesnių prelegentų kalbėjo apie populistinę politiką, kuri gali sustiprėti populizmą, kuris gali sustiprėti mm, krizės laikotarpiu. Aš pritariu šitai baimiai ir kai kalbėjome apie Graikijos krizę ir premjeras šnekėjo labai optimistiškai, tvirtai Tačiau tai, ką mes matome žiniasklaidoje, visgi rodo, kad žmonės nelabai pasirengė, nelabai noriai imasi tų drastiškų taupimo priemonių. Tad norėčiau išgirsti jūsų reakciją, jūsų nuomonę apie tai. Taip pat norėčiau paklausti ponios e, Pitifums. E, jinai kalbėjo apie Japonijos patirtį, neseniai lankiausi Japonijoje ir man teko galimybę pasikalbėti su buvusiu Japonijos finansų ministru. Jis mūsų klausė, kaip mes neišanalizavome, nepasimokėme iš Japonijos patirties. Kodėl mes iš tikrųjų neįsigilinome Japonijos patirtį? Ačiū. Eh, <clears throat> Ačiū už klausimus dėl Europos valiutos fondo. Jau šiandien iš ryto buvo išsakyta daug minčių, kaip ankstesnis TVF e, pareigūnas. Norėčiau čia pabrėžti du svarbius dalykus. E, ypač svarbius tam, kad ES sukurtų pagalbos mechanizmą tam tikrą bendrą fondą. tikriausiai būtų klaida įvadinti Europos fondų, valiutos fondų, nes labai būtų panašu į tarptautinį valiutos fondą. Norėčiau priminti, kad TVF tuo atveju, jeigu valstybė esanti eurozonos narė kreiptųsi į TVF ir sukurtų programą, sukurtų programą, kurią finansuos didžiąją dalimi ES lėšomis bet tarsi su visomis valstybėmis, kurios e, dalyvauja TVF, valdyme. Tai klausimas, kaip stebėti tos šalies pažangą norint išvengti, kad tam tikroje to proceso stadijoje ta šalis kažko neįgyvendinus neteks finansinės pagalbos. Eurozonos šalis, kuri kreipiasi į TVF ir sukuria programą ir gauna pagalbą iš TVF, tuomet, jeigu ta šalis neįvykdo tam tikrų nuostatų, tai pasiekmes kentėtų visos eurozonos šalys. Tačiau tas sprendimas būtų priimtas visų TVF valdybos narių. Taigi, kas, kas fin, dėl to turint galvoje, kas finansuos ir turint galvoje, kaip geriau įgyvendinti į bendradarbiavimo su šalmi programą, yra labai svarbu tą fondą kurti taip, kad tą pagalbą valdytų eurozonos šalis. Kalbame apie pagalbą. Tarkime, kad e, valstybė kreipiasi į TVF. Kaip vyksta finansavimas? Kaip žinote, iš rezervo finansuojama, kurios suneša visos valstybės, valstybės e, e, narės. Nes tas rezervas gali būti įvairiose bankuose ir ta TVF skiria paramą valstybei, kuri kreipiasi. Tai puikus mechanizmas, nes pasirašius konvenciją su TVF nebereikia, nebereikia mm, kelti jokių klausimų, tik tai sutariant dėl, dėl biudžeto. Taigi šitas mechanizmas yra paprastas, greitas ir labai efektyvus. Manau, kad euro atveju, euro fondo atveju reikėtų paieškoti panašios e, formulės. Žinoma, reikia atsižvelgti ir į tas rinkas, kurios galbūt nėra dar pasiruošusios dalyvauti ar gauti finansavimą tam, tikros, e, tam tikroje programoje. Noriu priminti, kad TVF atveju, idealiu atveju, finansinė, finansinė pagalba suteikiama, bet šalis nebūtinai ją pasinaudoja. Pavyzdžiui, Ispanijos atveju. 59-60 metais Ispanija kreipėsi į TVF bet nereikėjo panaudoti nei vieno dolerio nes įgyvendinama savo pačios programą sugebėjo iš, iš, iškopti iš tos krizės, išlipti iš tos krizės. Ispanija turi puikią patirtį dėl tos krizės, kurią išgyvenome 80-ųjų pradžioje. Tas fondas yra privatus fondas. Garantijų fondas yra privatus fondas. Nereikia sulaukti banko krizės tam, kad būtų galima kreiptis į tą fondą. Jis turi dvi gubas funkcijas. Tai yra garantijos fondas, bet taip pat ir pagalbos bankui, kuris, kurį ištiko, ištiko krizė, mechanizmas kaip galima pasiekti ir vieną ir kitą tikslą. Čia liktai panašu į, į, į, į draudimą. Įsig... Reikia... Kartais yra pigiau iš, išgelbėti banką, negu tam bankui bankrutuoti ir, ir, ir, ir padengti e, žalą visiems nukentėjusiems tai būtent tai išanalizavus ir buvo sukurtas šis mechanizmas. E, noriu sureaguoti tai, kas buvo pasakyta apie populizmą. Man atrodo, kad labai daug kalbama su tam tikra panieka apie populizmą. Bet žmonėms nepatinka tai, kad jie turi sumokėti prisitaikymą kainą. Uh, fiskalinė krizė euro zonoje, kaip Martin Wolf Financial Times sakė, nėra susijęs su e, valstybės nedrausmingumu, bet privačiu nedrausmingumu. Bet žmonės, kurie yra nekalti, taip pat yra baudžiami ir turi e, prisidėti. Bet gerai, kad mes gyvename demokratinėse valstybėse ir e, E, ir tai yra pozityvi aplinkybė dėl TV. Aš galvoju, kad jeigu ES pradės galvoti apie kažko panašaus kūrimą, tai neturėtų daryti e, tos institucijos pagal TVF modelį, nes e, pastaroji institucija turi daug trūkumų ir kartais e, baudžiamos yra šalis, kurios turi perviršį, ne tik deficitą. Mes dabar, jeigu pasižiūrėsime į pasaulinę ekonomiką, matome didžiulį, didžiulį disbalansą tarp JAV ir Kinijos. Ir TVF nepadarė nieko, kad būtų padėtis kažkaip pakeista. Taigi, jeigu bus kuriamas Europos pinigų fondas, jis turėtų būti pasirengęs žiūrėti, pavyzdžiui, į Vokietiją ir į Vokietijos perviršį. Aš nežinau, ar Vokietijos žmonės yra tam pasirengę, bet man regis tai būtų viena iš pagrindinių tokio Europos pinigų fondo užduočių dėl Japonijos. Taip mes nežiūrėjome, kokia yra Japonijos patirtis galvojame, kad visiškai nesvarbi šis šalis pasaulinė ekonomikai, bet Japonija išgyveno lygiai tokius pat procesus kaip dabar, 87 metais jis sumažina, sumažino savo palūką normas po finansų krizės, 87 metų akcijų krizės ir žemesnės palūkanų normos e, buvo sudentos su kitomis e, priemonėmis ir tai davė dar neigiamesnių pasiekmių ir 20 metų turėjo praeiti, kol Japonija bent iš dalies išspręs e, savo problemas. Įsivaizduokite, kas būtų, jeigu taip atsitiktų eurozonoje. Taigi mes nelabai mokomės iš Japonijos patirties. E, aš e, mačiau Japonijos rodiklius, Vokietijos infliacijos rodiklius, jie e, nu, pamažėjo ir dabar atsiranda defliacijos grėsmė. Privatus sektorius masiškai gražina skolas, bet jeigu taip atsitiks viešame sektoriuje, tai tada gali e, iš tikrųjų pradėti reikštis defliacija ir man atrodo, kad ekonomi, vienas ekonomistas nenorėtų to matyti. Ačiū. Norėčiau pats pateikti klausimą. Grįšiu prie Japonijos. Jūs sakėte, kad mes nepasimokėme iš Japonijos patirties, bet įdomu, ar jie patys pasimokė, nes padėtis vėl panaši kaip kad tą prarastą į dešimtmetį. Uh, ir jie dabar bumbuoja pinigus į ekonomiką. Jų bendra skola yra 250 procentų ar panašiai. Panašiai, taigi dar kitas klausimas, kadangi jūs kalbėjote apie infliaciją. Sakoma, kad kalbant apie JAV, sakoma, kad galbūt reikėtų uh, 4 procentų ar panašiai. Ir tarsi sakoma, kad ECB turėtų panašiai elgtis, o nesakyti, kad reikia uh, laikytis 2 procentams artimo tikslo arba mažesnio negu 2 procentai. Ir galbūt gal, po kurio laiko reikia pagalvoti, kaip prie 3-4 panašiai perėti procentų. Taigi, ką Jūs galvotumėte apie tai? Dar vienas dalykas, kokia būtų Ar negalvojate, kad vis tiek pradės masiškai reikštis infliacija? Jeigu pažiūrėsime į dabartinį skolos lygį, aš neįsivaizduoju, kaip e, kai kurios šalis gali iš to išeiti. Aš e, nežinau, kaip e, pavyzdžiui, bus išspręstos problemos Amerikoje, ar nereikės paprasčiausiai e, spartinti spausdinimo pinigų procesą. Kalbama apie stipresnį dolerį, bet JAV kol kas lik ir suinteresuota išlaikyti silpnesnį dolerio kursą dėl e, eksporto Dar vienas dalykas - strategija Europa 2020-ieji. Įdomu, ar jūs matėte jau šią strategiją, ką galvojate, ar tai žengiama teisinga linkme, ar tai yra tik paprasčiausiai dokumentas, kuris mums nepadės per ateinančius dešimt metų atlikti namų darbų. Labai ačiū. Norėčiau pirmiausia dėl Europos pinigų e, fondo ir indėlių garantijų sistemą. Aš dabar neįsivaizduoju, kaip reikėtų sukurti šios mechanizmus. Iš tikrųjų, reikia daugiau simetrijos pritaikant mechanizmus. Pone Petifor sakė, kad viduje Europos problema nėra e, užsienio disbalanso finansavimas. Tačiau jeigu mes neįsime šią linkmę, tai tada kelsime pavojų visai Europai, visam projektui. Man labai sunku įsivaizduoti e, dalį eurozonos ar E, kaip gali būti viena valiuta be vienos bendros rinkos arba atsisakyti, kaip galima, vieno iš tų elementų. Mes sakome, kad esant bendrai rinkai, vienai rinkai reikia bendrų pinigų. Aš sutinku su tuo, kad net Japonai e, suprato, kaip reikia paskatinti augimą. Kalbama apie nulinės palūkanų normas, taip pat apie e, deficitą, kuris sudaro 4-5 procentus. Dabar jie išgyvena defliacinius procesus Ir aš manau, kad pasaulyje visame ir eurozonoje esame deflecinėje aplinkoje, taigi nėra pavojaus, kad infliacija padidės. TVF turėtų galbūt vargu ar būtų naudos, jeigu TVF pakeistų savo reikalavimus dėl infliacijos jeigu mes būtume e, infliacinio spaudimo situacijoje, būtų kitaip. Būt, yra labai sunku kontroliuoti infliaciją, kai e, keliami infliaciniai lūkesčiai. Labai sunku ar tai, pasakyti, ar tai yra naudingas pasiūlymas. Galiausiai silpnesnis doleris. Aš nemanau, kad net Obamos administracija gali nuspręsti, kokia dolerio vertė bus. Kadangi matome, kaip pasaulyje masiškai juda kapitalas ir kol kas e, sukontroliuoti to proceso neįmanoma. Dar noriu pasakyti, kad kolega ką tik pakalbėjo, paminėjo labai svarbų faktą, net ir tokios galingos vyriausybės kaip JAV neturi autonomiškumo tam tikrose politikos srityje ir turbūt žmonės pradės tai suprasti, kad vyriausybės negali to suvaldyti ir ką tada reikia daryti. Galbūt galime rasti kažką, kas pasisiūlytų žmonių labui valdyti šios procesus. Ir nežinia, ar tai būtų priimtina visiems Tada grįžtame prie klausimo, ar mes leisime finansų sektoriui elgtis taip, kaip jis nori. Ir tada vėl iškyla kapitalo mobilumo ir kontrolės klausimai. Nie, niekas nenori, jok, ekonomistai nenori diskutuoti šių klausimų, bet e, TVF jau pradeda kalbėti apie tai, kad reikia svarstyti kapitalo kontrolės klausimus. Aš daug metų dirbau kartu su TVF, e, TVF ekonominė analizė numatė skolų krizę Latinų Amerikoje. Ne, nenumatė e, daugelio krizių Latino Amerikoje, Azijoje ir e, taip pat reikia paminėti šią krizę dėl Japonijos. Reikia stebėti į eigą, kaip viskas vyksta. E, pinigų politikos sityje, taip pat fiskalinės priemonės kaip taikomas. Ir seka Japonijoje nebuvo visko padaryta teisingai. Japonija per lietai veikė pripažindama, kaip ir ECB, kad vyksta skolos gražinimo procesai. Nepastebėta buvo to laiku. ECB 2008 metų Liepa pakėlė dar palūkanų normas, tai sunkiai įtikėtina. Japonijos centrinis bankas panašias klaidas padarė pirminiuose etapuose, o paskui kas atsitinka, žmonės pradeda taupyti, Japonijoje dabar žmonės atsisako leisti pinigus investuoti ir mes galime svirti tokioje pačioje padėtyje. Bijau, kad e, tam tikras ideologinis požiūris e, mums neleidžia e, pasižiūrėti plačiau. Now, uh, uh Pervanš Beres, mūsų pranešėja, yra paskutinioji. Ar norite užduoti klausimą, Pervanš? Dar trumpas komentaras. <clears throat> Pritariu savo kolegijai. Dėl Japonijos pavyzdys aiškiai rodo, kaip baimė ir e, dėlsimas priimti sprendimus nuvedė prie dviejų dešimtmečių prasto augimo ir labai didelio skolos lygio, daug didesnio negu būtų sukėlusi bet kokia mm, atgaivinimo prog pro programa. Japonija turi e, labai didelius rezervus ir gali e, pati padengti savo deficitus. Apie tai taip nėra nei vienoje valstybėje narėje, mūsų valstybėje narėje. O dėl infliacijos grėsmės norėčiau dar kartą uh, pasakyti, kad susirūp... dabar turėtumėm būti susirūpinę augimu ir darbu, darbo vietų kūrimu. Infliacijos nėra ir net, nes, netikėtina, kad jinai padidės. Žinoma, kažkada ateityje taip, bet dabar centriniam bankui reikia. Reikia e, rūpintis kitais klausimais. Kol kas joksai centrinis bankas nežino, kaip spręsti defliacijos problemas. Taigi ir dėl grafiko, kalendoriaus ir dėl to, kad turime daryti tai, ką turime daryti. E, dabar ir galiu patikinti, kad nėra jokios rizikos, e, jeigu skatinsime centrinį banką toliau injektuoti e, likvidumą Noriu pakomentuoti per, perviršius Vokietiją ir einamosios sąskaitos deficitą. Esmė yra tokia, kai Kinija turi einamosios sąskaitos perviršį, tai ji gali leisti savo valiutai brangti. Tačiau Vokietijos atvejis yra sudėtingesnis <clears throat> dėl valiutų sąjungos. Man atrodo, kad diskusija kalbama apie tai, kaip sumažinti Vokietijos konkurencigumą, kad kitos valstybės galėtų su ją konkuruoti. Na, jeigu pažvelgsime iš Vokietijos tos perspektyvos, tai potencialus augimas Vokietijoje yra 1 procentas, pasauliniu mastu tai yra labai nedidelis augimas ir reikia jį padidinti. Ar reikia padidinti infliaciją iki 2-3 procentų? Tačiau reikia juk ir reformų mikrolygių. Visuomenė sensta, problemos yra didelės, negalime padidinti atlyginimų ir taip toliau. Taigi, man atrodo, kad pasauliniu mastu yra nemažai problemų. Ir per vanš, kaip visada, jums paskutiniai žodis. Ačiū noriu komentuoti jūsų pasisakymus. Pirmiausia, ponia Peresai, centrinio banko tikslai, kad tiesiog nesilaikoma sutarties nuo pat pradžios. Mes reikalavome, kad būtų griežtai laikomas sutarties. Ne vieną kartą buvo kalbama, kad pasiekima kainų stabilumas, pinigų politika turėtų prisidėti prie kitų e, politikos tikslų vykdymo, kaip parašyta antrame straipsnėje. Tačiau tai neturi jokio poveikio Europos centrinio banko valdybai ar pirmininkui. Jie sako, kad centrinis bankas turi tik tai vieną tikslą. Taigi, štai kur visa tikra problema ir aš nemanau, kad ši krize ką nors pakeitė tame kaip Europos centrinis bankas įsivaizduoja savo įgaliojimus. Kai dėl diskusijos apie infliacijos tikslą, e, panas Trausas Kanas vakar apie tai kalbėjo. Aš sutinku, kad e, kyla defliacijos pavojus. 2009 metais Vokietijos kainos sumažėjo 3,6 procentų. tačiau visą diskusiją struktūruoti ties infliacijos tikslu sukuria perspektyvą, kad nebus grįžta prie status quo, prie dalykų, kuriuos reikia fundamentaliai permastyti. Na, o dėl Japonimos negaliu pasakyti, kad aš visą laiką buvau teisi, bet kai komisija pat pateikė planą 2008 metais, mes sakėme, kad jis nėra pakankamas, nes aiškiai buvo pavojus, kad pakliūsime į Japonijos situaciją. Ir atrodo, kad šis nerimas ir toliau išlieka. Visą tai nėra grinas formalumas, aš jau anksčiau esu sakysiu kolegoms. Paprastai tokiuose klausimuose man ir šį kartą pavyko pasimokyti iš visų pasisakiusių ekspertų ir iš tiesų labai esu jums dėkinga. Diskusija buvo labai intensyvi <clears throat> ir Žinoma, kad dar reikia daug nudirbti ties rinkos reguliavimu. Ir man atrodo, labai buvo geras ryšys tarp dviejų ekspertų grupių. Žinoma, man labai rūpi ekonomikos valdymo idėja, ne dėl to, kad esu prancūzijos socialistė, bet matome, kad Junktinės valstijose ir Japonijoje toks valdymas egzistuoja, tačiau e, iš bėdų išvengti ir jiems nepavyko. Na ir aišku, tikiuosi, kad kolegos pritars mano pranešimui, kurio pagrindinė rekomendacija bus, kad reikia garantuoti viešasias ir privačias investicijas. Kitaip iš krizės neišbrisime